Buenos días, kolegas. Labas rytas, kolegos. Šiandien iš tikrųjų turėsime pakankamai intensyvų posėdį. Keisimės nuomonėmis su jungtinių tautų nuolatiniais koordinatoriais rytų partnerystės šalyse. Kalbėsime apie es ir jungtinių tautų bendradarbiavimą. Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti čia ponę Saltanolų, Ji kartu administruoja jungtinių tautų vystimosi programą e, Europos Sąjungai ir nepriklausomų valstybių santraukai. Taip pat e, sveikiname nuolatinius atstovus iš rytų kaiminystės, e, iš Ukrainos, taip pat Moldavijos, Gruzijos, Azerbaidžiano. Šie koordinatoriai yra jungtinių tautų ambasadoriai šiose šalise, kur jie vykdo savo tiesioginės funkcijas, tai reiškia koordinuoja jungtinių tautų veiksmus ir atskirų agentūrų programas. Taip pat jie atstovauja jungtinėms tautoms e, ir palaiko ryšius su vietos institucijomis jungtinių tautų vardu. Taigi būtų įdomu sužinoti, kokie yra pagrindiniai jungtinių tautų vykdomi veiksmai šiose šalise, koks yra bendradarbiavimo su ES lygis ir kaip jungtinės tautos vertina situaciją vietoje. Visų pirma, mums būtų įdomu sužinoti, kokia yra situacija rytų Ukrainoje. Atrodo, konfliktas paštrėjo pastarosiamis dienomis, tačiau taip pat reikia pašnekėti apie demokratiją ir žmogaus teisų patirtį šioje šalyje. Galbūt reikėtų pakritikuoti e, jungtinių tautų ar Europos Sąjungos veiksmus, pažiūrėti, kaip tie veiksmai vieni kitus papildo, ką galima padaryti, kad užtikrintume didesnį veiksmingumą. Taip pat, ar kaiminystės politika yra tinkama ir ar ji tinkamai papildo jungtinių tautų veiksmus šiuose šalyse siūlyčiau visų pirma keistis nuomis taip. Pirmiausia, ponia Sulta Ganoblų pristatytų jungtinių tautų veiksmus ir prioritetus rytų partnerystės šalyse, o paskui koordinatoriai galės papildyti jos pasisakymą ir smulkiau papasakoti apie savo šalis. Vėliau bus diskusijos. Taigi, žodis poniai Sultanolų, 5 Kios septynios minutės, prašau. Ačiū pirmininkė už malonų pristatymą, už tai, kad pakvietė mus pasikeisti nuomonėmis su Europos parlamento užsienio reikalų komitetu. Labai džiaugiuosi, kad galiu pasveikinti gerbiamus komiteto narius ir būti uh, šiame posėdėje kartu su savo kolegomis. Man didžiulė garbė susitikti su jumis. Džiaugiuosi šią galimybę pristatyti jums Junktinių tautų vystimosi programos darbą ir nuomonę rytų partnerystės šalyse, kokie yra iššūkiai. Pirmininkas jau pristatė šešis nuolatinius atstovus. Iš tikrųjų, mm, dėja vienas iš kolegų iš Baltarusijos prastai šiandien jautėsi ir negalėjo atvykti, tai iš tikrųjų jų yra penki. Ir labai džiaugiuosi tuo, kad pirmininkas galvoja, jog mūsų diskusijos bus tikrai geros, praturtinačios, kad mes galėsime aptarti tuos klausimus, kur yra svarbus šiame regione, su kuriais mes susidurėme mes čia visi atvykome į šį posėdį sureaguodami į kvietimą, kurį gavome iš Kristian Danielson, kad galėtumėm tiesiogiai aptarti ES strateginius planus rytų kaimynystės politikos kontekste. Šiandien aš dar su juo susitiksiu, vėliau mes galėsime aptarti su juo mūsų poziciją dėl šios politikos. Džiaugiamės, kad su mumis yra tariamasi. Akivaizdu, kad mm, programos pagrindiniai dėmesio centrai, kas yra pristatyta politikos dokumente, dera su jungtinių tautų vystimosi programos mm, sritimis, tose srityse tai yra tvari plėtra, darbo vietų kūrimas, skaidrumas, atskaitomybė, prieiga prie teisingumo žmogaus teisų, energetika, aplinka, klimato kaita. Aišku, ypatingas dėmesys jaunimui, moterų įgalinimas, jautrios pažeidžiamos grupės. Noriu dabar išiškinti pagrindinius tris vystimosi iššūkius kaiminėse šalise, kaip mes bendarbiaujame su ES spręsdami tos iššūkius. Visų pirma, įtraukus tvarus augimas gali būti užtikrintas tik tuomet, jeigu jis yra paremtas produktyviu užimtimu ir uh, padoriu darbu visiems kurie įtraukti, kurie atskirti. Gaiminysė šalise tos problemos yra paštrintos, aišku, mažėjančių žaliavinių prekių kainų ir ekonomikos sulėtėjimo Rusijoje. Taip pat Ukraina yra labai gili ekonominė krizė ir karas Donbase. Toliau priekybos liberalizavimas ir investicijos į rytų kaiminystę šalis paskatintų augimą ir darbo vietų kūrimą. Todėl būtina nuolat kaiminystės valstybėse demonstruoti tai, jog glaudus svarbus bendradarbiavimas su ES duoda naudos. Profsąjunga ir INDF dirba kartu, plačiu mastu, vietos vystimosi programas įgyvendinant Ukrainą ir Baltarusiją, įtraukiant piliečius į planavimą ir padedant įgyventi socialinės, ekonominės ir vystimos iniciatyvas bendryje bendruomenė paremti vietos vystimosi projektai Ukrainoje veikia visose valstybės regionuose ir 2,6 milijono žmonių jau gavo naudos per 2000 bendruomenė paremtų iniciatyvų. Adžera regione Gruzijoje UNDP ir ES teikia pagalbos paslaugas smulkiems ūkininkams taip pat koopera, žemės ūkio kooperatyvams, kurie orientuoti verslą. Moldovoje mūsų bendra iniciatyva sutelkė dėmesį į bioenergetikos ir biomasės sritis, kadangi tai gali būti šildymo šaltinis kaimiškose vietovėse. Tai vienas iš geriausių pavyzdžių, kaip atsinaujinti energiją yra panaudojama tinkamu mastu ir yra sukūriamos naujos darbo vietos, remiamas verslas, privataus ir valstybinės sektoriaus privat... partnerystė ir naujos ūkio šakos Kazakos. Iš tikrųjų yra daugiau už daugiau iniciatyva čia panaudota. Antras iššūkis, su kuo regionas geopolitiškai labai yra susidūręs nuo Ukrainos krizės pradžios, dar yra be to ir daug Kaukazijos, Pietų Osetijos, Badnės. Ries, um, E, užkaukazės daug e, konf, išalytų konfliktų, aišku, ES NDP palaiko neutralią poziciją, e, taip pat ir Padnėsi ir siekiama pagerinti vietos gyventojų, eilinių žmonių gyvenimą, sukurti tiltus tarp bendruomenių, teikiant e, dotacijas vietos e, iniciatyvams, kurias finansuoja ES. Tai yra tokios iniciatyvos tiesiogiai tarp žmonių, kurios stiprina pasitikėjimą ir gerina žmonių kasdienį gyvenimą. Armenijoje yra sėkminga moterų galinimo iniciatyva pasiriminti moterų e, gebėjimų stiprinimu vietos administracijos struktūrose, taip pat rengiant jas rinkimams, kad moteris galėtų plačiau dalyvauti politinėme gyvenime. Ši iniciatyva turėtų tapti kertiniu akmeniu vyriausybės strategijai vietos ir regioninės plėtros kontekste. Trečias iššūkis yra atsiradęs dėl pajėgumų stiprinimo rytų partnerystės valstybės atsižvelgiant į neefektyvę sovietinę biurokratijos palikimą ir korupcijos lygį Gruzija, Moldovo, dabar palaipsniui ir Ukraina. Ro rodo, jog tai galima, gali, tą iššūk, to iššūkio galima imtis įspręsti. Labai svarbu, aišku, kiekvienos valstybės strateginė vizija ne vien tik tai dėl prisijungimo prie ES, bet taip pat ir dėl to, kokią valstybę jie norėtų būti ateityje, kokios ateities jie patys nori savo. Todėl labai svarbu diferencijuoti, reikia galvoti apie tai, kad kiekviena valstybė turi prisimti autorystę ir dimtis iniciatyvos. Aš konstitucijų stiprinimas yra labai svarbus, bet labiau reikia galvoti apie institucijų kokybę, o ne kiekybę, nes tai nulems sėkmę. Kaip mes galime um, sustiprinti tvarias, skaidrės institucijas institucijos, kurios galėtų uh, dirbti vardan žmonių. Ir santykiai tarp valstybės ir žmonių turi pereiti nuo um, tokių santykių, kur yra uh, jėgos demonstravimas, tik tai prie tokių santykių, kur yra paslaugų teikimas žmonėms. Ir galvojant apie Junktinių tautų vystimosi programą ir Europos Sąjungą, m, tikrai užtikriname daug geresnį žmonių gyvenimą šimtams tūkstančių žmonių. UNDP užtikrina veiksmus vietoje užtikrina esmatomumą tokiu lygmeniu, kokiam niekas negalėtų prilygti jungtinių tautų sistemoje. Aš galiu tikrai tai pasakyti. Kaip žinote, mes taip pat koordinuojame jungtinių tautų visos sistemos veiklą tose valstybėse, kur turime atstovybės. Taip pat užtikriname ES matomumą vietos bendruomenėms ir realiems žmonėms. O tai ir yra esmė, kaip galima sukurti kaiminiškus santykius ir dėl tuo yra paremta jungtinių tautų vystimosi programa, kad būtų galima parodyti, kokią naudą mes, mes teikiame žmonėms. Partnerystė, kalbėjimas kartu, galvojant apie ES visuotinę darbo atverkį, visuotinės vertybės, tos darbo atverkės naudingumas reformoms įgyveninti ir paspartinti yra labai svarbus valstybėms siekiant savų tikslų. Aš manau, kad jūs visi žinote apie tūkstantmečio vystimosi tikslus tikslus, kurie mm, šių metų rugsėjai pasieks savo terminą ir bus galvojame apie tvarius vystimosi tikslus po 2015 metų vystimosi darbo tvarkėje ir tos vertybės, kurias propaguoja jungtinės tautos, ras žinoma atgarsio e, šioje naujoje sistemoje. Ačiū Jūsų dėmesį, o dabar lauksime Jūsų pozicijų ir tolesnių diskusijų. Muchas gracias, senora Sultanoglu. Ara... Dėkuoju. Ačiū, ponė Sultanoglu. O dabar žodis e, nuolatiniams jungtinių tautų koordinatoriams. Taip pat e, perduokite ponui Sembarasinkui, kad jis e, sveiktų. O dabar išklausysime tų, kurie yra čia. Tris minutės kiekvienam, trijų minučių galbūt per mažai, bet atsiprašome dėl to. Dabar žodis ponui Valker, Ukraina. Labai ačiū. Uh, for, uh... Dėkoju, kad pakvietėte jungtinių tautų koordinatorius į šį posėdį, kuriame aptariame rytų partnerystės šalise atliekamą darbą. Revoliucija Ukrainoje ir Maidanas yra susiję pirmiausia su žmogaus orumu ir žmogaus teisėmis ir reikalavo skaidrios vyriausybės ir kad būtų mm, išguita korupcija iš vyriausybės. Ir vyriausybė turi surasti taikų ir tvarų sprendimą šiam konfliktui. Taip pat turi išspręsti dabartinę humanitarinę krizę E, yra 1,3 milijono viduje peržiūrėtų žmonių, 600 papėgėlių, jiems reikia padėti sugrįžti namosius ir įsidarbą, taip pat reikia sistemiškai reformuoti vyriausybę, taip pat sukurti sąlygas Ukrainai klėstėti Europos viduje. E, šiame krizės kontekste jungtinės tautos padino savo uh, E, buvimą, praplėtė savo buvimą šiame regione. Mes dalyvaujame vystantis reformoms, bendruomenėms ir mes bendradarbiaujame su ES ir kitais partneriais, siekdami konkrečių rezultatų greitai. Kai dėl humanitarinės paramos e, mes sulaukėme didelės paramos iš ECO ir ragino ES tęsti šią paramą ir bendradarbiauti su JAV. E Per tą minutę, kuri man liko, noriu pakalbėti apie ankstyvo atsigavimo ir reformos klausimus. Iš patirties žinau, kad ankstyvo atsigavimo klausimas pirmiausia susijęs su, pa, pa, žmo, žm, su tuo, kad žmonės kuo greičiau turėtų susirasti darbą, sugrįžti į darbą. Kartu su ES ir Pasaulio banku mes pateikėme pusantro milijardo eurų pasiūlymą Ir man atrodo, kad tai yra tikrasis sprendimas, o ne humanitarinė pagalba. Tuo pat metu reikia vykdyti konstitucinę, parlamentinę ir teisinę reformas, bendradarbiavant su Europos taryba ir ES. Be to, UNDP gyvendina vieną sėkmingiausių bendruomenės plėtojimo programų Ukrainoje. Jau dabar yra trečioji fazė. 2500 bendruomenių Ukrainoje mokosi mobilizuotis ir pasinaudoti savo pačių ištekliais, kad pasiektų savo prioritetus, siekiant skaidrų, skaidros vyriausybės, aplinkosaugos tikslų, mokymo, švietimo ir sveikatos tikslų ir aš norėčiau paraginti ES ir toliau teikti išsame paramą Ukrainai. Ir aš taip pat noriu pasakyti, kad jungtinės tautos taip pat pasiruošusios bendradarbiauti. Dėkuoju. Muchas gracias, señor Walker, y sobre todo por tanta Labai ačiū ponui Walkeriui ir ypač už tai, kad taip glaustai pateikė tiek daug informacijos. O dabar ponia Gračieva atstovė Moldavijoje. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, užsienio reikalų komiteto nariai, labai džiugiuosi, kad mane pakvietėte apsilankyti jūsų posėdėje, pasidalinsiu savo išvalgomis apie Moldovą. Moldova labai dinamiška šalis, tai išskirtinis atvejs, tai šalis parengusi, ratifikavusi ir pasirašusi asociacijos sutartį. Ir ji taip pat e, daug naudos gauna iš vizų liberalizavimo politikos. Tačiau pastaraisiais mėnesiais Moldava patiria politinę ir ekonominę krizę susijusią taip pat ir su išorinėmis ir vidinėmis tendencijomis. Nestabilumas ir konfliktas Ukrainoje, o taip pat Rusijos ekonomikos smukimas turėjo poveikį taip pat ir prekybai bei Moldavijos socialiniai bei ekonominiai situacijai. Šalis patiria daug iššūkių. Tai taip pat apima korupciją, nepalankę verslo aplinką, blogėjančią demokratinę situaciją, protų nutekėjimą, migraciją, taip pat senstančią populaciją. Taip pat Padniestrės regionas, iš, e, kuriame vyksta išaldytas konfliktas, turi poveikį Moldovos padėčiai. Šie iššūkiai ir tendencijos reikalauja pastangų taip pat ir iš visų Moldovos vystimosi partnerių. Jungtinės tautos mm, ir Jungtinių tautų vystimosi programa gali vaidinti esminį vaidmenį, raginant Moldovą priartėti prie ES, priimti ES vertybės ir normas, o taip pat padėti Moldavai patenkinti savo svarbiausius vystimosi poreikius. Mes bendradarbiavame su ES ir aš noriu tiesiog paminėti kai kurios pagrindinius projektus. E, jie sprendžia silpno institucinių pajėgumo Moldavijoje problemą, taip pat bando sukurti pasitikėjimą ir pagerinti vietos žmonių gyvenimą. E, du projektai - pasitikėjimo kūrimo priemonės, o taip pat energija ir biomasė bei su jie susijęs projektas e, sukūrė daug darbo vietų, 2000 darbo vietų, taip pat e, vykdome 50 projektų e, pasienyje ir Padniestrės regione. Labai ačiū ir mes tikime glaudus bendradarbiavimo su ES. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė Derčeva. O dabar žodis nuolatiniam koordinatoriui Grusijoje, Nils Scott. Labas rytas. Norėčiau dėmesį sutelkti į ES ir Junktinių tautų vaidmenį mm, gaivilinių nelaimių likvidavimo srityje, ypač potvi, kalbant apie potvinius Gruzijai. Šitą savaitę noriu įperduoti um, mm, žuvusių ir nukentėjusių šeimoms užuojautą. Už tragiški įvykiai akcentuoja ES vaidinamą svarbų vaidmenį, taip pat ir kitų partnerių, tarp jų ir jungtinių tautų svarbų vaidmenį, remiant tvarų, subalansuotą vystimas ir sparčiai besikeičiančiose rytų kaiminystės valstybėse. Mm, aišku, tai menkai paguodžia um, nukentėjusių šeimas, tačiau tai pabrėžia, kaip svarbu yra turėti subalansuotą mm, politiką ir mm, dėl to mes ir dirbame šioje srityje. Reikia, kad būtų visa infrastruktūra, kelių um, ir kita infrastruktūra tinkama, um, kuri kerta, uh, ištvindomas uh, pievas, lygumas, kad viskas būtų tinkamai sutvarkyta. Lygiai taip pat kalbant ir, aišku, apie visas pastangas likviduoti, mažinti visus padarinius. Kol kas dar pas, tos pastangos nedavė tinkamų rezultatų, užkentant kelią potviniams. Galvojant apie infrastruktūrą, aišku, visų pirma reikalingas tinkamas e, vyriausybės dalyvavimas, galvant apie platesnį vystimosi vaizdą. Ir Gruzijos įvykiai mums dar kartą parodo, primena, kad gaivalinės nelaimės ir konfliktai gali nušluoti visus vystimosi pasiekimus per kelias sekundės. Ir aišku, tai mums mm, aštriai primena tai, kad turime vaidinti daug tvirtesnį vaidmenį, taip pat ir per Europos kaiminystės politiką Mm, skatinant subalansuotą sistemingą požiūrį gaivilinių nelaimimų mažinimą. Um, taip pat ir tai į didesnės pagalbos suteikimą um, iš ES, iš jungtinių tautų, iš kitų partnerių į konfliktų mažinimą, konfliktų likvidavimą ir pasitikėjimo stiprinimą. Scott, y ahora voy a dar la palabra al señor. Dėkui, ponas Scott. Dabar ponas Buseto, nuolatinis koordinatorius Armenijoje. Labas rytas, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man tikrai didžiulė garbė šiandien kreiptis į Jūs, pakalbėti apie Armeniją, ką Junktinių tautų vystimosi programa daro ten. Armenija yra sausumos valstybė, ji turi su dviem, ka, ka, kal, valsty, su dviem sienos su dviemis valstybėmis iš viso yra dar irgi tos valstybės uždaros, taigi į dvigubai tarsi izoliuota. Tai Europos Sąjunga yra labai svarbi armenės partneriai, mūsų vertybės yra vienodos ir mes pas, tikrai pasiekėme daug apčiuopiamų rezultatų, kadangi laikas spaudžia, tai aš tik tai akcentuosiu du dalykus. Tai, kas stinga um, lyčių lygybės, yra didžiausias iššūkis Armenijoje, tai aišku, ir, mar, ir, ir, ir moralinės prasmės klausimas, ir politinės klausimas, taip pat, aišku, tai neleidžia panaudoti viso potencialo. Labai svarbu, aišku, gerinti vyrų moterų lygybę, tačiau tai, kas padaryta, dar nepakanka. Ir jungtinių tautų moteris vietos demokratijos procesuose yra labai svarbus paminėtinas projektas projektas, kadangi viekiama, veikiama vietos lygmenių ir per tūkstantį moterų mes apmokėme, kad jos galėtų būti išrinktos ir galėtų dirbti mm, vietos administracijos tarnybos ir apie 60 procentų moterų, kurias mes apmokėme ir buvo išrinktos. Taigi mes galime pasidžiaugti milžinišką sėkmę. Matome, kad tai būtų naudinga ir nacionaliniu lygmeniu. Taip pat norime paminėti dar vieną labai svarbų iššūkį, kaip pagerinti Armenijai savo sujungtumą su kitomis regiono valstybėmis ir visų pasauliu, kad būtų galima geopolitinę tą situaciją įveikti. Nuo 2013 metų ES ir UNDP dirba kartu, kad modernizuotų tris pagrindinius sienos kirtimo taškus su Gruzija. Eina kalba ne vien tik tai apie naujos infrastruktūros kūrimą, bet taip pat ir apie palengvinimą žmonėms ir prekiams skirti sieną, kad būtų geresni mainai uh, užtikrinti Armenijos žmonėms, kad jie galėtų kirsti sienas. Tai yra, eina kalba ir apie saugumą, ir apie priekybą, ir apie uh, visą žmogišką raidą. Ir um, pabaigai noriu pasakyti, tikrai nelaikas pasitraukti dabar iš Armenijos. Dabar laikas iš tikrųjų dar aktyviau dalyvauti, bendradarbiauti su Armenija per ES kaiminystės politiką, e, kad būtų galima padėti, padėti užtikrinti, kad ji dar glaudžiau būtų įtraukta, prisijungtų prie platesnio jungtinės tautų šeimos ir kad tai tikrai duotų naudos jos vystimuisi. Ačiū ponui Buseto ir baigiant šis įdomų pristatymą, ponas Antonijo Brok, Azerbaidžianas. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, Azerbaidžianas šiuo metu uh, surengė pirmasias Europinės žaidynės, iš tikrųjų labai sėkmingai. Tai yra mm, aukštesnių vidutinių pajamų valstybė, aišku, kadangi krito naftos kainos ir e, šalies ekonomika kažkiek nuvertėjo, tai irgi yra papildomų iššūkių kilę valstybė, tačiau, aišku, yra ir, ir, ir e, problema dėl Armenijos Azerbaidžiano šalito konflikto, tas sprendimas turėtų būti rastas, galvojant bendrai, aišku, apie situaciją situacijos gerinimą. Viena iš sričių, kur galima pasidžiaugti pasiekimais, tai yra e, viešojo sektoriaus paslaugų teikimas, ypač pasiremiant elektroninę valdžią. Yra ir centras sukurtas sukurta socialinių paslaugų teikimui ir toje srityje UNDP dirba labai glaudžiai su vietos vyriausybė ir, ir Europos Sąjunga taip pat ir aš tikiuosi ateityje daugiau irgi dirbs paslaugų teikimo srityje. Taip pat reikia kalbėti apie o, moteris, vaikus, žmog, asmenis su um, negale, tai yra pažeidėmesnės grupės ir UNDP į tai sutelkė dėmesį ir labai džiaugiamės, kad ES sutelkė dėmesį į švietimą ir ypač į profesinį lavinimą, kas yra labai naudinga tokioms pažeidžiamoms grupėms. UNDP, jungtinių tautų prioritetai penkeriems metams labai dera su ES prioritetais pagrindinėse sritise, pavyzdžiui, galvojant apie mm, tvarų ir įtraukų ekonominį vystimąsi, institucijų stiprinimą, socialinių paslaugų teikimą valdymą, taip pat gaisrų valdymą, atsparumą. Tai tikrai labai dera mūsų prioritetai. Mes puikiai bendradarbiavame su ES, aš paminėčiau keletą iš mūsų programų, viena iš jų yra ekosistemomis paremtas požiūris į klimato kaitą ir atsparumą. Azerbaidžianas, kaip ir daugelis to regiono valstybių, yra labai pažeidžiamas klimato kaitos prasme ir mes siekiame įtraukti vietos bendruomenės į šios projektus, tas irgi labai svarbu užtikrinti tvarumą. Dar viena programa, kurią norėčiau paminėti, tai yra um, um, komite, valstybės tarnybos komitetas, kur įtraukianti ir prezidento dalyvavimą, kad būtų galima užtikrinti visą institucijų gebėjimų stiprinimą. Tai tokia programa yra platiai yra vykdoma UNDP, ES e E, kartu su partneriais, šito, siekiant modernizuoti tą valstybę. Taigi, galvojant apie ES ir NDP bendarbiavimą, aš galiu pasidžiaugti, kad jis yra puikus, e, atitinka taip pat ir nacionalinius prioritetus. Vienas dalykas, kur mes norėtumėm daugiau dar padirbėti, kaip vyriausybė taip pat, tai eitų kalba ne apie paslaugų kiekybę, bet kokybę ypatingai, ypač, kad būtų pasiektos pažeidžiamiausios grupės. Um, ačiū uždėmesi ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū, ponai Brok. Noriu padėkoti poniai Sultanoblui ir taip pat jos komandai, kad buvo tokie disciplinuoti, kad tilpo į nurodytą laiką, ne visuomet mums pasiseka tai padaryti. Na, o dabar žodis delegatams. E, paprašyčiau delegatų užduoti klausimus e, tiesiogiai kiekvienam asmeniui, kad sutaupytume laiko. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad, labai, kad džiaugiuosi, jog atvykote Ehm, ir, kalbame, e, ir turime atstovus taip pat iš penkių šalių partnerių. Suprantu, kad šeštasis negalėjo prie mūsų prisijungti. E, labai svarbu keisti nuomonėmis, keistis nuomonėmis tarpusavyje e, su jungtinių tautų koordinatoriumi, kadangi, kaip buvo sakyta, turime bandyti veikti kartu ir nuosekliai, kadangi mūsų tikslai yra bendri. tiek vystimasis, tiek e, gerovė, tiek stabilumas. Manau, kad turime kreipti, atkreipti dėmesį į tų šalių politinį funkcionavimą. Neseniai diskutavome e, apie susijusi pranešimą dėl e, rytų partnerystės šalių ir manau, kad reikia remti projektus, kurie siekia kovoti su korupcija, gerinti institucijų skaidrumą ir funkcionavimą, e, užtikrinti, kad būtų e, laikomasi teisės viršenybės, kad piliečiai galėtų išreikšti savo politinę nuomonę, taip pat puoselėti pagarbą žmogaus teisėms. Ir šiame kontekste uh, norėčiau pridurti, norėčiau sužinoti, kaip su Azerbaidžianu, kadangi mes ką tik išklausėme šio šalies ko koordinatoriaus ir jisai pasakė, kad tos Europos žaidynės susilaukė labai didelės sėkmės. Ir Deja, Rumunijos ministras pirmininkas nedalyvavo, bet daugelio Europos šalių e, atstovai dalyvavo tame renginyje. Ir e, buvo ir tam tikras e, politinis apibrėžimas, pavadinant šias žaidynės Europos žaidynėmis, kadangi netvyko Europos vadovų. Uh, ir praėjusią savaitę mes kalbėjome apie žmogaus teisų klausimą ir jo sąsąją su Bakų žaidynėmis. Aš taip pat norėčiau paklausti ponios Gerčevos ir e, Moldavijos koordinatorės apie Padnestrės projektą, su kokiais sunkumais susidurėte ir ar yra numatytų veiksmų skirtų uh, rumuniškai kalbančiai bendruomeniai gyvenančiai Padnestrėje, nes ten lankydamėsi išgirdome, kad kyla sunkumų, pavyzdžiui, stebint rinkimus, kad Rusijos milicija blokavo mm, tą dalyvavimą ir taip pat norėčiau, kad papasakotumėte, ko, buvo mūsų finansavimo, kokia buvo mūsų finansavimo dalis Padnestrėje. Pone Volkeri, žinau, kad buvo daug projektų Kryme įgyvendinama ir dabartinėme separatistų valdomame regione. Kaip dabar su tais projektais ir koks yra ryšys tarp uh, reformų ir karo, nes jūs kalbėjote, kad reikalingos reformos, tačiau, pavyzdžiui, Krymo žmonės dar tikisi reformų, ar tai iš tikroji problema, ar, ar, ar, ar reformos ar okupacija yra tikroji problema, o separatistai, jie taip pat tikisi ir laukia tų reformų, ar jų absoliutus prioritetas yra toliau kariauti. Karo metu reformos juk nevyksta. Dėkuoju. Palabra al señor Plenković. Dėkuoju, toliau ponas Plenkovič kalbės. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Sultanoglų, atvykus į ASET komitetą, o taip pat ir visus e, rytų partnerystės e, koordinatorius, šalių koordinatorius. Dėkoju už jūsų pateiktą e, informaciją ir už partnerystę, kuria remiasi UNDP biuro veikla ir dėkoju už tai, kad aktyviai bendradarbiaujate su ES įvairiose sritise su mūsų vietos atstovais. Norėčiau vieną bendro pobūdžio pastabą išsakyti, poniai Sultanovlo, gal ir klausimas tai būtų. Koks yra bendras UNDP ir jungtinių tautų agentūrų biudžetas rytų partnerystės šalise? ar tai būtų humanitarinės paramos, socialinės įtraukties, žmogaus teisų vietos bendruomenės įgalinimo programos, kaip, kaip jos finansuojamos ir kaip sekasi įgyveninti veiklą kartu su ES finansavimu. Taip pat labai vertinu jungtinių tautų vaidmenį, kadangi ši organizacija padėjo reintegruoti ir mano šalies teritoriją į konstitucinę sąrangą prieš 17 metų. Dauguma iš jūsų dirbate šalise, kur teritorinis vientisumas nėra užtikrintas. Siūlau, pasiūliau tai ir aptariant tą neseną pranešimą apie kaiminystės politiką, kad yra puikių pavyzdžių, pavyzdžiui, jungtų jungtinių tautų projektas rytų Slavonijos integravimui. Per keliarius metus buvo užtikrintas politinis patikimumas ir buvo reintegruota tuo metu okupuota teritorija į mano šalį. Man atrodo, kad tokia patirtimi turėtumėte remtis kasdieniuose darbuose, ar tai būtų Ukraina, Moldova ar Gruzija. Man atrodo, tuo reikia remtis. E, e, vykdant bendrą veiklą su kitomis bendruomenėmis. Dėkuoju. Toliau ponas Mamakins. Dėkoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu latvių kalbą. Norėčiau paklausti Baltarusijos koordinatoriaus. Aš esu pirmasis e, Balta, delegacijos e, bendradarbiavimui su Baltarusija vicepirmininkas. Kaip žinia, šią savaitę e, vyksime į Baltarusiją. Ir norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie galimus pokyčius Baltarusijoje atsižvelgiant į prezidento rinkimus. Ar jaučiate, kad toje šalyje vis labiau vystosi demokratinė atmosfera, kalbant apie žiniasklaidą ir NVO, ar ne? Ar, ar, ar jaučiamas koks nors pokyčių pokyčių dvasia kokia nors Baltarusijoje. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau paklausti pono Walker. Žinau, kad mūsų nuomonės išsiskiria. Ukrainoje matome, kad galios pasistumėjo. Žmonės turi palikti savo namus kraustis kitur. Stebime, kaip e, kraštutiniai dešiniai ir dešinieji kelia problemų vietoje. Ar jie jums bando sutrukdyti kaip nors? Pone Spudė, toliau jums žodis. Dėkoju, dėkoju jums už pasisakymus. Aš norėčiau paklausti apie išaldytus konfliktus. Ir e, Armenijos ir Azerbaidžiano atstovai sakė, kad E, ten vykdomi tam tikri projektai. Ar turite ir tarp valstybinių projektų, kur bendradarbiaujate? Taip pat, kaip dėl Gruzijos, norėčiau, kad papasakotumėte, kokios problemos e, kyla, pavyzdžiui, kalbant apie kur Abhazijoje ir Oset, Pietų Osetijoje gyvenančius ūkininkus, tačiau kurių dirbama žemė yra kitoje sienos pusėje ar, ar, ar kažkaip sprendžiamos tos problemos administracinė prasme. Taip pat klausimai, m, mm, kuriuos iškėlė ponas Prėda jau dėl žmogaus teisų Azerbaidžiane, aš norėčiau kai ką pridurti. Jūs minėjote, kad žaidynės buvo sėkmingos, galbūt jos sėkmingos buvo, ta prasme, e, kad Azerbaidžiano valdžia galėjo pasirodyti labai gražioje šviesoje, bet ne viskas yra taip gerai, kaip atrodo. Šiose žaidynėse buvo pažinėjamos dar labiau žmogaus teisės, pavyzdžiui, taisyklės, apribojančios e, vietos ir tarptautinių žurnalistų veiklą. Taip pat nebuvo paleisti taikus politiniai kaliniai. Aš noriu dar sėki pabrėžti, kad būtų įdomu išgirsti iš jūsų, kaip jūs e, vertinate žmogaus e, teisės rytį Azerbaidžiane. Dėkuoju. Skukan. Ačiū pirmininkė, šiltai sveikinu. Pane Sultanoglu, jungtinių tautų mm, administratorė ir direktorė ir visus rytų partnerystės šalių koordinatorius. Man atrodo, jūs tikrai laiku atvykote pas mus, kadangi praeitą savaitę šis komitetas balsavo dėl pranešimo dėl ES kaiminystės politikos peržiūros. Aš esu kuklų šio pranešimo rengėjas ir mm, labai lauksiu platesnių diskusijų šiandien su jumis. Ir taip pat noriu jūs dabar paklausti apie dinamiką įtaką ES ir UNDP santykiuose, galvojant ypač apie mm, partnerystę mūsų, kur ES yra viena iš pagrindinių donorių, UNDP partnerystės valstybėse taip pat labai plačiai dirba. Kaip galėtumėm pagerinti mūsų partnerystę, kaip galėtumėm taip pat ir plačiai komunikuoti, papasakoti apie mūsų pastangas, nes būtent akcentuojamas yra mūsų pastangų matomumas. Manau, mes turime daug daug aktyviau parodyti savo veiklą e, kad tų šalių žmonės geriau apie tai žinotų, kad geriau suprastų, kas yra ES, kad e, kuo jį galėtų būti naudinga jiems. Ne, ne visi e, taip mano, tad norėčiau išgirsti jūsų komentarą. Taip pat galvojant apie pasitikėjimo stiprinimo priemonių Abhazijoje, Osetijoje, Padniestrėje, ką daro, ką gyvendina UNDP, kokie būtų pagrindiniai skirtumai ir kur UNDP gali pasiekti geresnių rezultatų. Ačiū pirmininkė ir sėkmės Jums. Ačiū dabar, panas Karver. Thank you, President. I'll be very... Ačiū, pirmininkė. Dėl Azerbaidžiano, išgirdus komentarus, pozicija yra gan ypatinga, galvojant, e, aišku, ir apie santykius su Izraeliu, kadangi ši valstybė greta Irano, e, tai turi, aišku, padarinių taip pat ir vis, visai situacijai ir Um, vidurio rytuose. Ką Jūs galvotumėte apie tą situaciją, apie tos santykius, koks būtų Jūsų požiūris bendrai į um, visą tai, kas yra susijęs su vidurio rytų taikos procesu? Senior Peterle. Ačiū dabar, panas Peterle. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už įžango žodžius ir už Jūsų atliekamą darbą regione. Labai džiaugiuosi, kad Junktinės tautos ir ES glaudžiai bendarbiauja, nes žinoma, visi e, išpažįstame tas pačias vertybės ir manau, kad yra labai daug. Mm, galimybių sukurti pridėtinę vertę per bendarbiavimą. Aišku, kad šis regionas susiduria su daug labai didelių iššūkių. Yra labai daug neprognozuojamų įvykių, kurie greičiausiai laukia ir artima ateityje. Manau, vienas iš pagrindinių uždavinių turėtų būti geresnė valdysena, nes be geresnės valdysenos reformos nebus sėkmingos. Bet vienas dalykas mane įtikė ypatingai domintų, kaip galėtumėm paskatinti visą vystimąsi geresnės valdysenos linkme, ką jūs galėtumėt pasiremdami savo patirtimi papasakoti. Labai ačiū. E, turime šiek tiek laiko, taigi pirmiausia galės atsakyti nuolatiniai koordinatoriai, o paskui ponės Sultanovo arba ponas Hams, jeigu norėtų na, buvo klausimas ir jums, galėsite jį atsakyti. Tilkite į laiką, tačiau matau, kad visi disciplinuoti, pons Volker. Volker. Buvo pora klausimų adresuotų man visų pirma dėl Krymo. Man atrodo, visų pirma, reikia pabrėžti tai, kad Junktinių tautų generalinė asamblėja priemė rezoliuciją dėl Krymo teritorinio integralumo išsaugojimo iki krizinės situacijos. Tai yra, tai reiškia, kad Krymas yra laikomas okupuotu. Pagal šią rezoliuciją jungtinės tautos nėra um, kviečiamos dirbti nei um, Ukrainos, nei Rusijos valdžios. Tai priežastys yra specifinės, bet jeigu norėsite, aš plačiau apie tai pakalbėsiu. Iš esmės, mes ten dabar nedirbame. Uh, tačiau turime rezoliuciją, kuri gerbė teritorinį integralumą. Manau, labai svarbu yra skirti ko, tos teritorijos, kurios yra rytų, rytinėje dalyje, Donbaso regione yra valdomos nevyrio, nevaldžios pajėgų, iš esmės jiems yra taikomas Minsko taikos susitarimas ir tos teritorijos turi būti integruotos atgal į Ukrainą. Rus, Rusija, tarp kitko, nerodo jokių ženklų, kad norėtų kažko kitko ir jie nori, kad separatistai mm, iš, ištiestų ranką ir rastų vienos Ukrainos sprendimą. Taigi, Krymo situacija ir e, rytų Ukrainos Donbaso situacija yra visiškai kitokia. Dabar Ukrainos vyriausybė, aišku, turi spręsti saugumo konfliktą ir krizę, humanitarnę krizę e, ir reformas vykdyti. Aš atvirai sakant galvoju, kad jie turi spręsti tas klausimus, jie neturi pasirinkimo, tai yra didžiulis iššūkis, tai būtų bet kuriai Europos valstybei milžiniškas iššūkis ir be pagalbos, kokią teikia ES, aišku, tai būtų neįveikiama. Man atrodo, kad jie tikrai dirba tose srityse, aišku, tai nelengva padaryti, mes galime detaliau apie tai pakalbėti, tačiau prezidento Parašenko įsipareigojimas dirbti tai visose trijose frontuose yra labai aiškus ir man atrodo, kad tikrai įspūdingas yra solidarumas Ukrainoje, galvojant apie e, veiksmus visose trijose frontuose ir tarptautinės bendruomenės pagalba yra labai vertinama. Dabar kitas klausimas dėl, dėl viduje perkeltos menų. Mes turime čia surasti labai sudėtingą pusiausvyrą, iš esmės sureaguoti į humanitarinius poreikius, kurie dabar yra, bet lygiai taip pat labai greitai pereiti ir prie atsigavimo, ką mes vadiname e, tvarus e, darbai, būstas ir taip toliau, o ne laikinos pastogės, ne bendrijos kažkokie namai, kur dabar turi glaustysi žmonės. Junktinės tautos dirba su pasaulio banko jungtiniu UNDP programa realiai reaguoja tos poreikius. Ir aš sakyčiau, kokia dabar yra problema, tai galvojant apie vystimosi, atsigavimo pirmosius etapus, daug lėčiau visą tai vyksta nei humanitarniai darbai. Mes nenorime patekti į tuos pastus, kuomet nuolat, nuolat būtų teikiama tik tai humanitarnė pagalba, ar tai išsitęstų, o nebūtų vystimosi poreikiai sprendžiami. Ir per tas kelias sekundės, kurios liko, buvo dar klausimas dėl politinio stabilumo, jeigu teisingai supratau. Noriu tiesiog pasakyti štai ką. Koalicija Ukrainoje Ukrainoje yra itin trapi dėl atitinkamų priežasčių, atsižvelgiant į visą tą krizę, su kuria susiduria e, šalis. Ir mes matome ministro pirmininko ir prezidento ryštą dirbti kartu ir aš noriu išreikšti optimistinę viltį, kad tai, iš, tai tęsis toliau. Ačiū ponui Volkeriui, dabar ponė Gerčeva. Respond. Buvo daug klausimų, aš pasistengsiu atsakyti iš karto į tuos, kurie buvo kelti dėl Moldovos. Visų pirma, dėl Padnestrės. Tikrai Padnestrė UNDP yra viena iš vystimosi partnerių, kurių yra nedaug, kurie turi galimybę patekti ten ir de facto valdžia leidžia tai daryti. Ir mes gyvename du projektus, kurie yra finansuojami ES, tai yra pasitikėjimo stiprinimo priemonės, taip pat energetikos ir biomasės projektas. Labai svarbu yra pažymėti, kad šių dviejų projektų rėmose yra pasiekta daug apčiuopiamų rezultatų ir per ketvirtą etapą pasitikėjimo stiprinimo projekto mm, buvo daugiau, bus daugiau iniciatyvų įgyvendinama 15 e, mm, dešinėje e, pusė, upės pusėje ir 15 e, kairėje upės pusėje Padniestrėje. Ir tai labai sveikina ir vietos gyventojų, ir vietos de facto valdžia. Mes turime patiekimą kiekvieną miestelį ir kaimą sprendimą, kur yra tie poreikiai ir mes dirbame labai glaudžiai su Europos komisija. Taip pat buvo klausimas dėl matomumo. Ir čia norėčiau pasakyti, kad matomumas yra procesas, o ne tikslas pats savaime ir aišku, tam reikia e, testinių tikslinių e, pastangų. Tai yra labai svarbu ir manau, kad e, sugebėjome pasiekti gerų rezultatų, mm, turint omenyje tai, kad didiname visuomenės informatumą, ypač galvojant apie tos, kurie gauna paramą iš ES, dėl to, kad jie žinotų, kokia yra tos pagalbos nauda, vertė ir kaip gali ir kaip prieartėjimas prie ES pagerins jų gyvenimo sąlygas ir kaip sukurs daugiau galimybių augimui, vystimusi saugumui ir klėstėjimui. Buvo vienas klausimas dėl geros valdysenos ir to, kaip galėtumėm toliau propaguoti, užtikrinti mm, tai, kad demokratija būtų veikianti, kad būtų demokratinis e, de facto valdymas. Aišku, to negali primesti iš išorės, tai turi būti sukurta iš vidaus, tas, tie pokyčiai turi būti iš vidaus ir aišku, labai svarbu yra sustiprinti pilietinės visuomenės gebėjimus. Be gyvybingos, tai stiprios pilietinės visuomenės bus labai sunku užtikrinti gerą valdysiną ir efektyvę demokratiją. Ačiū dabar, panas Skot. Labai ačiū. Aš Aptarsiu tris pagrindinius klausimus, kurie buvo užduoti. Mm, visų pirma, e, dėl administracinės skiriamosios ribos tarp pietų Osetijos ir likusios Gruzijos dalies. Iš tiesų buvo pagalbos programa ūkininkams, kurie taip jau atsitiko, kad atsidūrė netoje skiriamosios linijos pusėje. Iš esmės e, klausimas yra dėl laisvo judėjimo ir kalbėsime ir apie švietimą, sveikatos paslaugas, netgi galimybės aplankyti giminaičius ar kapus. Pietų Osetijoje pagal žmogaus teisų vyriausiojo komisaro ataskaita, e, ta teritorijoje sunkiausiai pasiekiama ir, ir spigliuotos vielos ir kitos e, kliūtys ribos trūkdo žmonėms patekti ten, žmonėms e, ten patekti ir, ir, ir tos kliūtys toliau plečiamos. Mes skatiname abipusės laikytis tarptautinių susitarimų ir tos barjerus panaikinti, tačiau uh, galvojant apie mm, pagalbos teikimą, mm, reikia pasakyti, ką mes galime padaryti. Aš gal um, atsakyčiau į antrą klausimą dėl um, sėkmingų pasikeimo stiprinimo priemonių, sėkmingų istorijų. Ir aš paminėčiau tokį projektą, kurį mes vadiname Coburn. E, tai yra pasikeimo stiprinimo projektas, kuris buvo vykdomas labai plačių mastų ir sisteminga pagalba buvo iš ES per penkerius metus, e, su, suvaidino labai svarbu vaidmenį stiprinant pasitikėjimą ir Abhazijoje Mm, tarp e, rytų e, galių ir e, pietų Abhazijos gyventojų. Tai tas, pasitik, tas pasikeimo projektas sustiprino ir NVO darbą ir, ir bendrai vietos bendruomenių dalyvavimą pietų Osetijai reikia pasakyti, kad ši UNDP programa yra iš tokių, um, kurios pietų Osetijai suteikia pagalbos, kur pilietinė visuomenė nuolat yra užpuldinėjama, nuolat žmonės vadinami užsienio agentai, šnipais ir taip toliau. Ir tas matomumas, aišku, yra problematiškas, tačiau Kobrin programa turi puikų, um, puikią reputaciją, žinoma tarp žmonių, kad ji yra ES finansuojama Aišku, mes puikiai suprantame, kad reikia ES matomumo. Na ir galiausiai dėl geros valdysenos. Trečias klausimas buvo keltas dėl Rusijos. Aš manau, kad ES vaidmuo gerint, remiant gerą valdyseną yra, kaip jau minėjau, labai ryškus, pavyzdžiui, likviduojant potvinius ir labai svarbu užtikrinti, kad būtų išlaikytas pusiausvėra tarp ekonominio vystimosi tokios politikos, kuri leistų užtikrinti ilgalaikį požiūrį į tvarų vystimasi. Ir aš manau, čia pabaigai norėčiau pasakyti, kad mm, to valdysenos klausimo sprendimas ir Gruzijoje, ir visose mm, kaip, kaimynystės valstybėse būtų raktas į ateitį. Ačiū. Um, the... Buseto. Our, our... Ačiū dėl mūsų darbo um, tose sritise, kur yra išaldi konfliktai. konfliktai Jungtinės tautos Armenija neturi uh, įgaliojimų veikti Kalnų Karabache. Mes uh, Siemens grupę uh, remiame, tač, kiek galime, tačiau um, ten realios veiklos Kalnų Karabache mes nevykdome. Dėl geros valdysenos. Tai yra asminis klausimas. Armenijai, aišku, ir mūsų darbas yra sutelktas būtent į tai, mm, ir, ir mūsų bendarbiavimas su ES irgi yra suteltas į tai, gera valdysena, kova su korupcija, ypatingai galvojant apie piliečių įtraukimą. Akcentuočiau mūsų darbas skirtą moteriams, lyderiams. Armenijoje reikia paminėti demografinius iššūkius apie 1 procentas gyventojų nuolat emigruoja iš valstybės į užsienį kiekvienais metais. Mm, ir didžiausias iššūkis yra mums užtikrinti, kad jaunimas ypatingai liktų šalyje, dalyvautų šalies gyvenime, nes yra didžiulė apatija. Ir būtent didelė dalis mūsų veiklos yra skirta įtraukiai demokratijai, mm, atstovaujamai demokratijai užtikrinti. Buvo didžiulė žmogaus teisų programa vykdoma tiesiog partnerystė užtikrinant su ES ir per atimiausius kelis mėnesius mm, vykdysim, e, apimsime labai platų žmogaus teisų spektrą Armenijoje, vykdydami tą programą. Ačiū. <clears throat> Um, thank you. Yeah, indeed, uh, you're... Ponas Brok, Labai ačiū. Žinoma, Europos žaidynės šiuo metu pritraukia labai daug dėmesio, tačiau mes nedalyvaujame jungti, kaip jungtinės tautos Europos žaidynėse, taigi galime tik jas stebėti. Hmm, žinau, kad šios žaidynės tikrai sulaukia visų dėmesio ir taip pat yra atletų iš Armenijos dalyvaujančių žaidynėse. Be to, tai susiję ir žmogaus, su žmogaus teisų klausimais, su pilietinė visuomenė ir žiniasklaida. Mes dirbame su žmogaus teisų komisija ir kitais partneriais, atliekame periodišką žmogaus teisų situacijos peržiūrą ir stengiamės įgyvendinti pateiktas rekomendacijas. Taip pat SIDO e, prieš keletą savaičių e, vyriausybė lankėsi Ženevoje ir aš bei mano kolega, e, kurie dirba su moterų teisų klausimais, taip pat dalyvavome Rydo ir tęsame darbą šioje srityje. Taip pat dirbame su moterų teisėmis, su smurtu prieš moterimis. Taip pat yra atskira darbo grupė skirta e, moterims, e, šeimoms ir vaikams. Vyksta projektai tarp Armenijos, ir Gruzijos, taip pat Azerbaidžiano ir Gruzijos. Ir netiesiogiai tai duoda naudos visoms šalims. Galima nuveikti dar daugiau šioje srityje. Taip pat kažkas minėjo Izraelį. Na, aš nedirbu geopolitikos rytyje, tačiau žinau, kad ne tik Izraelis, bet ir žydų bendruomenė Azerbaidžiane gana aktyvi ir um, šalis skatina toleranciją, taiką žydų bendruomenė, taip pat kitos religinės mažumos Azerbaidžiane jaučiasi kaip namuose, jaučiasi saugiai ir Azerbaidžiane taip pat organizuojami tarptautiniai susitikimai susiję su tolerancija ir įvairiomis kultūromis. Taigi, tiek iš mano pusės. E, tačiau dar noriu pažymėti, kad mes glaučiai bendradarbiavime su ES delegacija Azerbaidžiane ir nuolat aptarėme aktualius klausimus bei svarstame, kaip galėtume geriau atsakyti į kylančius iššūkius. Labai ačiū ir šiek tiek viršiau savo laiką. Labai ačiū. Nežinau, ar komandos vadovė, ar ponas Has nori dar kažką pridurti. Jei ne, Tai tuomet e, žodis poniai Sultanovui. Prašau. Labai ačiū, pirmininkė. Labai ačiū delegatams. Iš tikrųjų, labai įdomus klausimai. Mes džiaugiamės, kad jūs taip domitės mūsų veikla. Mes tikrai vertiname jungtinių tautų ir es bendradarbiavimą. Pabandysiu atsakyti keletą bendresnio pobūdžio klausimų. Nuolatiniai koordinatoriai iš kiekvienos šalies mm, jūs šiek tiek supažindino su mūsų veikla ir su mums kylančiais iššūkiais, tačiau drąsiai susisiekite su mumis, susisiekite su mūsų ryšių pareigūnų čia, Bruselėje jungtinių tautų vystimosi programa e, ir visa statistika apie ją skelbiama viešai. Ir ją galite rasti per Transparency International, jeigu norėtumėte susipažinti su statistika. Na, vienas kolega nedalyvavo, bet e, ką aš noriu pažymėti ir aš tikiuosi, kad mano kolegos sutiks. Mes matome vis didėjantį atvirumą ir vis didėjantį susidomėjimą iš vyriausybių pusės. Jie nori dalyvauti e, ir kartu spręsti šalių demokratėjimo, geros valdysenos ir žmogaus teisų klausimus. Na, svarstoma, ar tai turi patekti į užsienio politikos sritį, galbūt mm, tai turėtų būti perkelta kažkur kitur. Bet kokiu atveju mes tengiamės vykdyti dialogą. Ir dialogas prasidėjo neseniai. Tai yra procesas. Nemanau, kad e, viskas sėkmingai išsispręs iki spalio mėnesį, tačiau matau, kad paputė pokyčių vėjas. Ir iš Armenijos pusės, o gal Azerbaidžiano nuolatinis koordinatorius minėjo periodišką žmogaus teisų padėties peržiūrą. Taigi naudojame tokiamis priemonėmis. Pavyzdžiui, Baltarusijoje e, žiūrėjome, kaip vykdoma tarptautinė konvencija dėl neįgaliųjų teisių. Nuo to pradėjome. O dabar bandome parengti veiksmų planą skirtą žmogaus teisų padėčiai. Taip pat remiame pilietinės visuomenės atstovus, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, jau daugelį metų tą darome. Ir tai darome per vietos lygmens projektus. Sakykime, net ir projektai skirti živ sergantiems žmonėms turi tą socialinį komponentą, tai yra pajėgumų kūrimo elementas. Uh, ir taip pat dirbame su žurnalistais, keičiamės nuomonėms su pilietinė visuomenė, stengiamės um, sulaukti žiniasklaidos dėmesio ir tikimės, kad uh, viskas krypsta teisinga linkme. Dabar dėl finansų, dėl lėšų skiriamų regionui. Uh, regionas apima vakarų Balkanų šalis, tarp jų ir Albaniją, Kaukazą ir penkias Centrinės Azijos šalis, taip pat ir Turkiją. Taip pat vykdome e, projektus Kiprę, bendradarbiaujame su JAV ir jungtinėmis tauto ir ES. Na, kadangi tai vidutinių pajamų šalis, tai mes neturime daug nuolatinių lėšų, kurios būtų skiriamos e, šiom šalims. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su kitais partneriais. ES yra viena didžiausių mūsų partnerių šiame regione, yra dvi šalių partnerysčių, aš jų čia nevardinsiu. Na ir dar turime specialiems tikslams skirtų lėšų, pavyzdžiui, aplinkosaugai, živ ir kitoms programoms dirbame klaudžiai e, bendradarbiaudami su vyriausybėmis, nes labai dažnai vidaus ištekliai finansinė prasme labai svarbus. Jie yra dar svarbesni dėl to, kad šalis e, vertina įvykdytą projektą kaip savo. Taigi mes norime, kad šalis biudžete numatytų lėšų mūsų prioritetams ir tiems projektams, kuriuos mes norime plėtoti. E, pernai gavome 370 milijonų dolerių, šiemet tikimės apie 400 milijonų dolerių, tačiau didelė šių lėšų dalis, labai didelė šių lėšų dalis gaunama per partnerystės, kurias aš jau minėjau. Na, o dėl pasiskirstimo tarp rytų kaiminystės šalių ir kitų šalių, kaip, kaip diskutavome su kolega ponu Haras, E, tikriausiai viena trečioji tenka rytų partnerystės šalims, e, dvi trečiosios kitoms, tačiau sunku tiksliai pasakyti. Na, kaipgi dirbame su vyriausybėmis, šiek tiek kalbėjau apie Baltarusiją, kolegos taip pat atsakė šį klausimą. Kaip ir ES, mes turime daugiametės programas, E, ES atveju šios programos rengiamos ne visoms šalims, mūsų atveju mes rengiame programas visoms šalims, įskyrus Ukrainą ir Moldovą. Visos e, rytų kaiminystės regiono šalis dabar turi naujas e, šalims skirtas programas nuo 16 iki 20 metų šios programos veiks ir mes tengiamės skatinti prioritetus, būtent tvarus e, augimas, darbas ir socialiniai atsauktis, energetika ir aplinkosauga bei, žinoma, gera valdysena. Taigi programavimo procesas taip pat mums tapo galimybę plėtoti savo prioritetus. E, e, vystimosi po 2015 darbo tvarkė yra mūsų veiklos centrinė ašis. Mes vykdome stebėseną regione ir e, labai daug žmonių dalyvauja, akademinė bendruomenė, pilietinė visuomenė, e, vyksta internetiniai forumai, mes tengiame sužinoti, ko žmonės nori ateityje. Ir visose šalyse e, žmonės nori trijų dalykų. Na, skirtinga tvarka, tačiau trys pagrindiniai dalykai yra tie patys. Žmonės nori darbo vietų, nori kokybiškų būstų ir kokybiško švietimo, taip pat jie nori atsakingos vyriausybės. Taigi mes susitelkėme ties šiais prioritetais, vykdami savo programas. Ir mes norime, kad žmonės pasiektų šių tikslų. Dėl partnerystės tarp jungtinių tautų ir ES, kaip jau minėjau, e, ES yra viena mūsų pagrindinių partnerių, ilgalaikių partnerių ne tik šiame regione. E, kam daugiausia skiriame dėmesio per dviejus pastaruosius metus. Mes norėjome pakelti šią partnerystę į strateginės partnerystės lygis. E, tai ne tik e, mūsų partnerė dabar vykstačiuose projektuose, tikimės ES įsitraukimo ir ateityje. Stengiamės kartu nuspręsti, ką daryti. Taigi vyksta bendradarbiavimas ir vietos, ir regionių lygių. E, vietos atstovai susėda kartu su mūsų atstovais ir ES atstovais ir aptariam įvairias programas, taip pat e, svarsto, ką galima būti nuveikti ateityje. Turime daug įsipareigojimų, dirbame įvairiose sritise. Be to, žinoma, partnerystė su ES turi sukurti pridėtinę vertę. Mes žinome, kad ES e, narės nori glaudžiau bendradarbiauti su ES institucijomis, tačiau mes taip pat e, norime kad suprastumėte, kad jungtinių tautų indėlis į šią partnerystę yra visiškai kitoks ne tik dėl jungtinių tautų neutralų, neutraliteto, bet ir to tarptautinio organizacijos pobūdžio, bet ir dėl to, kad jungtinės tautos skatina visuotinės vertybės, pabrėžia žmogaus teises, demokratiją ir kitas panašias vertybės. Dabar dėl matomumo galbūt anksčiau mums nepavyko užtikrinti tokio matomumo, kokio nori es, tačiau dabar mes kur kas geriau suprantame situaciją ir tikrai galime labiau padinti es matomumą. Ir matomumas susijęs ne tik tai su plakatais ir vėliavomis, e, tai susiję su žmonių supratimu, kad ES turi įtakos teigiamiems pokyčiams vykdantiems žmonių gyvenime. Taigi matomumas labai svarbus ir naudos gavėjai, tai yra žmonės, turi suvokti, kad e, teigiamus pokyčius jiems atneša ir ES partnerystė ir ES perspektyva. Na, dar vienas dalykas, ko reikia šalia matomumo, tai yra greitis ir lankstumas. Nes yra skirtingi lygmenys, skirtingi sluoksniai. Tas e, aukštas lygmuo, sprendimo prieimimo lygmuo tačiau labai dažnai vietos žmonės nesupranta, kas vyksta viršuje. Taigi mums reikia kuo greičiau viską iš viršaus nuleisti į apačią. Ir pažvelg, jeigu pažvelgtume į pajėgumus vietoje, žemiausiame ligmenyje, turime tuos pajėgumus stiprinti ir sujungti jėgas, kad mūsų programos duotų kuo daugiau naudos žmonėms. Na ir labai ačiū, kad leidote man apibendrinti. Ačiū. Tikrai esame labai patenkinti tiek jūsų informacijos kokybė, tiek jūsų komandos profesionalumu. Linkime jums kuo didžiausios sėkmės, nes sėkmės jums tikrai prireiks tokiu sunkiu laikotarpiu. Na ir visą laiką labai malonu, kai jungtinių tautų atstovai lankosi mūsų posėdėje. O dabar darysime trumpą pertraukėlį iki pusės vienuoliktos. O tada svarstysime kitą klausimą. Very much. Yes. no, no, no. Vamos a comenzar con el siguiente punto. Kągi, pradėsime svarstyti kitą darbo tvarkės klausimą. Noriu pasveikinti Filip Dustė Blasi, jis yra jungtinių tautų generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir jis atsakingas už inovatyvius finansus vystimuisi. Jis taip pat yra organizacijos UNITAID atstovas Ši organizacija kovoja e, už finansavimas vaistams nuo įvairiausių lygų plėtoti, tokių lygų kaip živ, malerija, AIDS ir taip toliau. E, kalbėsime apie pagrindinius iššūkius kylančius pasaulyje. Praeitą savaitę išklausėme dviejų jungtinių tautų atstovų generalinės sekretariaus Obankimų ir generalinės asamblėjos pirmininkė ponia Kutesa. Jie mums papasakojo apie pagrindinius iššūkius ir sakė, kad e, problemos susiję ir kad jas reikia spręsti kartu. 2015 yra tvaraus vystimosi metai ir jūs yra, vie, esate vienas iš žmonių dirbančių šioje srityje. Labai svarbu, kad visos šalis suvoktų, jog migracija ir tvarus vystimasis yra glaudžiai susiję, kad žmogaus teisės ir kova prieš terorizmą ir ekstremizmą mhm, šie iššūkiai yra kur kas lengviau pasiekiami siejant juos su tvariu vystimusi. Tai apima ir darbo atvarkė po 2015 metų, kurioje reikia užtikrinti dermą finansavimą. Jūs atvykote, kad galėtumėt papasakoti mums apie bendrus ES ir jungtinių tautų prioritetus ateičiai. Žodis jums 10 minučių, o paskui vyks diskusijos su mūsų komitetų nariais. Dėkuoju pirmininkė, ponai ir ponios Europos parlamentarai. Aš norėčiau visų pirma Jums padėkoti už pakvietimą. Norėčiau e, e, taip pat Buvau parlamentaras praėjusioje kadencijoje, taigi daug ką iš jūsų pažįstu ir taip pat labai gerbiu e, šį parlamentą. Dešimt minučių tai yra trumpas, bet pakankamas laiko tarpas. Aš kalbėsiu greitai ir manau, kad iš esmės šiandieno aptariamas klausimas turbūt yra tarptautinės politikos svarbiausias klausimas visame pasaulyje. Pirmininkas Lula sakydavo, kai buvo Brazilijos vadovas, kad ne Iranas ar Šiaurės Koreja kelia didžiausią mm, brandolinį pavojų. Didžiausias brandolinis pavojus yra, mm, yra didžiulis skurdas ir badas pasaulyje. Šiandieną, žiūrint į tai, kas vyksta viduržėme jūroje, e, kitose jūrose taip pat, bet pa, mums artimiausia viduržėme jūra, matome, kaip tūkstančiai asmenų, nemokantis plaukti, e, lipa į tuos laivus ir bando atvykti į Graikiją ir Italiją ir rizikuoja savo gyvybėmis. Dėja, turiu taip pat pasakyti, kad dažnai mane šokiruoja, kai girdžiu, mm, kad Europos politikai kalba apie tai, kad kova su migracija reikalauja keisti migracijos politiką, bet nežinau, kaip sustabdyti tuos šimtus tūkstančių ir milijonus asmenų, man atrodo, geriausia tai e, užtikrinti viešasias vis, visuotinės gerybės toms populiacijoms. Kasgi tas, e, tos visuotinės gerybės, tai yra geriamas vanduo, maistas, tai akivaizdu yra Taip pat e, teisė į medikamentus, švietimą ir sanitarnės sąlygas. Šie penki vieš, visuomeniniai produktai, prekes e, bus užtikrintos, jeigu mes kursime ekonominės programas ir jas įgyvendinsime. Kol neužtikrinsime šių, šių gerybių, prigos prie šių gerybių, tai situacija nepasikeis. E, šiandieną yra milijardai žmonių, kurie uždirba šiek tiek daugiau nei dolerį per dieną ir jie neprieina prie tų viešųjų gerybių. Ir tie asmenys vis dažniau suvokia, kad už kelių kilometrų nuo jų gyvenimas yra turtingas. Ir e, lašas po lašo tai priveda prie sprokstančios e, situacijos tiek kalbant apie e, migraciją, tiek apie ekstremizmą, kuris taip pat klesti to, iš tokios nevilties. Tai pirmas pastebėjimas. Antra, nuo to momento šalis donorės, EBPO narės, patiria ekonominę krizę, finansinę krizę, sunkę krizę. Mano šalis taip pat yra pavyzdys, biudžetas yra problematiškas, daug žmonių nepatenkinti ir jie reikalauja Ir kai iš jų prašo, kad jie turėtų aukoti tiems e, asmenims atvykstantiems, jie sako, kad mes patys sunkiai gyvename. Ir vystimosi parama mažėja. Ir dabar turime tokią situaciją, kad iš vienos pusės reikia kovoti su skurdu ir klimato kaita E, labai susiję yra šie du klausimai. Už kitos pusės e, mažėja pajamos įplaukos ir e, tai reikalauja imtis veiksmų ir reikia pradėti kalbėti apie inovatyvų vystimosi finansavimą. Ir čia yra penkios ekonominės sritis, ekonominės veiklos sritis, kurios labai daug naudos susilaukia iš globalizacijos. Tai yra masinis turizmas, Um, išsiplėtojus oro transportui. Taip pat finansiniai sandoriai, e, jie progresuoja matematiniais algoritmais, kas sekundę vyksta tūkstančiai sandorių. Taip pat internetas, priminsiu, kad pastaraisiais dešimtmečiais dažnai e, tie asmenys biržose lopsta ir nemoka mokesčių. Taip pat e, mobilioji telefonija ir paskutinis dalykas yra iškasenos e, dujos ir nafta. Ir noriu pasakyti du pavyzdžius. 2006 metais su prezidentu Širaku, prezidentas Lula, taip pat Lagoš iš Čilės prezidentas Bankimūnas, tuo metu jis buvo Pietų Korejos užsienio reikalų ministras, Jie e, sugalvojo idėją. Pavyzdžiui, vieną dolerį ar eurą imti nuo vieno lėktuvo bileto parduoto. Mm, Prancūzijoje vyko parlamente diskusijos dėl šio klausimo daug kas mm, reikalavo paaiškinti, kodėl čia Prancūzija ėmėsi keisti pasaulį. Mums pavyko ir kitose šalise, iš 13 šalių E, įgyvenino tą iniciatyvą, iš kiekvieno lėktuvo bilieto paėmė po eurą. Ir tai buvo kaip privalomas solidarumo mokestis. Ir tai buvo surinkta 2,5 milijardo dolerių. Ir nusprendėme kovoti su malerija, AIDS ir tuberkuliozė. Ir Dėl šios e, nedėlės idėjos 8 e, iš 10 žmonių e, buvo gydomi nuo AIDS, pavyzdžiui. Ir vaikai tarp jų. Ir, ir tai buvo šios mūsų sukurtos idėjos ir organizacijos jos pagrindų sukurtos dėka. 335 milijonai žmonių pasaulyje buvo gydomi nuo malarijos. Tai beveik nieko, tai mažas masas, bet mes įrodėme pasauliui, kad ir mikroskopinė solidarumo įmoka gali pakeisti situaciją. Mes to nežinojame, nes mes nesame ten vietoje, ne, nedarėme reklamos, bet mes UNICEF finansavome, mes finansuojame medikus be sienų ir organizaciją ir taip toliau. Kitas pavyzdys. Tai ta organizacija vadinasi Unit Life. Mes įtikiname šešis Afrikos valstybių vadovus numatyti labai nedidelį mokestį nuo urano iškasenų arba naftos išgaunamos Afrikoje tų iškasenų yra. Ir tą mažyti mokestį skirsto šalis kovai su netinkama mytyba. Visame pasaulyje nuo to kenčia 32 procentai vaikų ir tai sužaloja jų smegenis ir dėl to e, tie kontinentai nepakankamai vystosi, pavyzdžiui, Afrika ir Indija. Taigi reikia tik tais, kad valstybių vyriausybių vadovai panorėtų ir kad paprašytų parlamentarų palaikyti šias idėjas, kad viešoji nuomonė palaikytų tas idėjas. Ir dėl to aš atėjau čia ir norėčiau jūs, da, jums dar sėki padėkoti, kad mane pakvietėte. Mes turime ir kitų inovatyvus finansavimo idėjų, kurias įgyvendinsime, aš dabar turiu omenyje mikroskopinį mokestį, 0,01 mm, procento mokestį nuo finansinių sandorių ir tai taip pat galėtų labai pakeisti situaciją. Dėkoju. Dabar ačiū, žodis ponė Aliot Mari. Aš prezidentai. Eh, je, je voudrais... Ačiū pirmininkė mm, savo ruoštų ir aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Filip de Blazija atvyko pas mus. Aš žinau, kiek jis daug metų ir kokiu ryštų pasišventimu jis dirba šią srityje ir matome, kad kai įdedi tiek pasišventimo, gali kažko pasiekti galime to pasidžiaugti tokiame pasaulyje, kur dažnai girdime gražių deklaracijų, pareiškimų, bet nebūtinai jų įgyvendinimo praktikoje, ypač kai nekalba, pavyzdžiui, apie finansinius sprendimus. Tad šiandien galime tikrai pasidžiaugti tuo, kad turime gražų pavyzdį. Norėčiau užduoti Jums keletą klausimų diskusijoms, diskusijų pradžiai. Aišku, AIDS yra didžiulis susirūpinimą keliantis klausimas Afrikoje. Ir mm, čia ir apie kitus žemynus yra galvojama, ar norima sutelkti dėmesį į Afrikos žemyną, ar priešingai yra galvojama jau išplėsti veiklą mm, ypač galvojant apie migracijos problematiką šiandien, nes migracija yra nepaprastai susijusi su nestabilumu visai valstybių ir žmonės tiesiog bėga nuo mirties, kaip jūs ir sakėte. Jeigu žmonės turi rinktis ar perspektyvos tiesiog likti ir mirti iš savo šalyje, ar galbūt rizikuoti ir vykti į kitą valstybę, kur galbūt bent jau kažkokia tai bazė, kad jie galėtų išgyventi ir gal netgi padėti savo valstybėms, aišku, savo šeimoms, tai aišku, kad natūralu, kad jie bėga. Ir taigi tas saugumas, konfliktai, įtampa, rizika um, Afrikoje, mm, galbūt ir vidurio rytuose Akivaizdu, kad tai skatina migracijos reiškinį ir tai yra esminės priežastis eina kalba apie migracijos didžiulę kainą, kai jie atvyksta, tačiau daug dažniau mažesni finansai padėtų pasiekti daug daugiau, jeigu jie būtų gyvenidami vietoje į ekonominius, socialinius projektus, kad būtų galima užtikrinti tų žmonių um, geresnį gyvenimą, sveikatą. Taigi kaip ta UNICEF bendrame kontekste atrodo, ką galvojate apie visas valstybės, kurios prisideda prie to, aišku, ir Europą kalbėčiau, bet ne vien tik tai. Gal galvojant apie kitas valstybės, kurios atrodo žmonėms saugesnės, turtingesnės, aišku, kad jos trauks žmonės ir jie bus jausis skatinami vykti, bėgti ten. Euh, merci beaucoup, Monsieur le Président, euh, Monsieur le Ministre. D'abord, je. Plenkovič. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau prisiminti, kai dirbau Paryžyje, mm, kai buvote Tai kai dirbote užsienio reikalų ministru, aš atsimenu Širako, prezidento Širako visas pastangas, kad būtų galima išplėtoti solidarumo savoką, padėti tiems, kurie vargingiausiai gyvena, kuriems tos pagalbos labiausiai reikia. Tai tikrai labai džiaugiausi jūsų analizę, kad nuo tos iniciatyvos buvo surinkta tiek daug pinigų. pinigų pavyzdžiui, vienas euras, vienas doleris nuo lėktuvo bileto ir panašiai. E, tikrai spūdingos sumos, aštuoni metai jau beveik praėjo nuo to laiko. Ir norėčiau kalbėti apie tą partnerystę su didžiausiamis finansinėmis institucijomis ir Europa, kaip atrodo čia. Uh, ir galvojant apie indėlį, kuris galėtų būti konkretesnis ir didesnis pasauliniu mastu. Ką Jūs manytumėte apie tai? Ponas Pijon. Oui, monsieur le... Gerbiamas generalinio sekretorius pavaduotojo jūsų pasisakymas tikrai uh, labai daug ryšto pasišventimą skleidžia ir taip teisingai dėl to finansinių sandorių mokesčio prieš 20 metų apie taip ir per visą tą laiką daug kalbama nuo, nuo, to, nuo pradžios Kuboje. Visuomet buvo labai sunku užsitikrinti, kad jis būtų patvirtintas ir uh, Mm, visada susidarė toks įspūdis, kad mes vėluojame bent 20 metų ir atsimenant, pavyzdžiui, kad ir diskusija dėl klimato, taip, jūs teisingai sakėte, viena iš priežasčių, kalbuojant apie situaciją Afrikoje, kodėl ta situacija yra tokia sudėtinga ir matome, kad mm, vyriausybėms labai sunku susitarti. Ir dažnai iš tikrųjų tai labai brangiai kainuoja mūsų šeimoms, mūsų šalims. Aš norėčiau sugrįžti prie to, ką jūs sakėte, aš, aš labai sveikinu jūsų darbą, tai tokia perspektyva mm, kuri turėtų sulaukti mūsų visų palaikymo. Bet visų pirma, kalbėčiau apie tai, ką, ką jūs paminėjote. Aš suprantu, Jūs kalbėjote apie medikų darbą, taip, kovą su malerija, su AIDS ir tai sveikintina, bet ką galvotumėte apie švietimą? Ir ypač Prancūzijoje dabar yra kalbama apie tą glaudų ryšį tarp švietimo ir medicinos. Kaip jūs numatytumėt, kokie, kokia veikla čia galėtų būti? Ir manau, kad daug Afriko, daugeliu Afrikos valstybių reikėtų didesnių pastangų švietimo srityje. Na ir galiausiai dėl mm, mokesčių mokesčių pajamų paskirstimo, ką jūs galvotumėt, kaip mes galėtumėm jums padėti šiuo klausimu. Mes matome, kad sudėtinga iš tikrųjų pri, m, užtikrinti visų valstybių dalyvavimą, yra didžiulis konkuravimas šioje srityje, kai kurių valstybių vadovai, ministrai pirmininkai, pavyzdžiui, sakykime, Ispanijos, Prancūzijos, um, siekia, kad uh, Mm, tie mokesčiai, mokesnės tos pajamos būtų skirtos tam tikriems tikslams ir kaip jūs galvojate tos proporcijos, kokios yra, jeigu nedidelė tik tai dalis bus skirta šiems tikslams, tai aišku, atsižvelginti visus tos iššūkius, kuriuos jūs pristatėte, tų lėšų nepakaks. Ką jūs galvotumėte? Ačiū. Takis Hadidžiordžiu. Takis Hadidžiordžiu, prašom. Και εγώ να σας καλωσορίσω εδώ, αγαπητέ κύριε, και να ευχαριστήσω πρωτίστως για όλο τον... Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų didžiulį darbą, Jūsų pastangas spręsti problemas. Jūs teisingai pasakėte, kad uh, yra atitinkamos priežastis, kaip antai vandens stygius, maisto stygius, problemos su švietimu, sveikatos prieža, visą tai prisideda prie migracijos skatinimo. Vieno dalyko aš pasigendu tik tai, mm, galvojant apie problemų visą pagrindą, karas yra viena iš pagrindinių priežasčių skatinančių migraciją. Ir jūs nepaminėjote karo, tai man padarė, tai, tai, tai atkreipė mano dėmesį. Ar jūs galvojate, kad būtent karai tuose regionuose, iš kur mm, ir, yra didžiausias didžiausi migracijos rautai, ar, ar tikrai, ar galima tiesiog palikti tuos karus taip nuošalinę, nieko nedaryti dėl to, Taip, vanduo, saugumas, šveika, švietimas, sveikata yra labai svarbus elementai. Bet mano manimu svarbiausias elementas yra saugumas. Aš esu iš tokio regiono, kuris neturtingas, bet e, gerai, aš galiu gyventi e, laimingai ir ne, ne, nebūdamas turtingu. Svarbu, kad būtų saugumas užtikrintas, kad saugu būtų gyventi tame regione. Tai ar jūs negalvojate, kad tai yra problema karai? Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στον 21ο. Επιτιδίως. Ačiū. 21 e, amžiuje būna akivaizdu tokių situacijų, kurios e, galbūt ne, ne pačia geriausia šviesoje pristato vakarų civilizaciją. Aš kalbėčiau apie šiandienos migracijos rautus, tačiau visa filosofija, pagal kurią nelaimingi žmonės, kurie susiduria su didžiulėmis problemomis savo šalyje, kai, mat, kai jie mato, kad kaiminės valstybės yra daug geresnės, geresnė situacija, stengiasi vykti į tas kitas valstybės. Bet aišku, kad e, ta filosofija nesiskiria nuo kitų filosofijų, pavyzdžiui, tokios filosofijos, lai, kurios laikėsi piratai prieš keli šimtmečius, kai jie matydavo turtingus praplaukiančius laivus ir juos užgrobdavo. Tai nemanau, kad reikėtų laikytis tokių filosofijų, reikia imtis problemų ištakų, pačių priežasčių, nes turime padėti valstybėms kurti demokratinį valdymą ir turime neleisti uh, Mm, tam, kad vyriausybės pasinaudotų už savo žmonėmis. Reikia mm, tų valstybių ekonominius išteklius tinkamai panaudoti ir kai yra skiriama kažkokia finansinė pagalba, reikia užtikrinti, kad ta finansinė pagalba nenusėstų valdžios kišenėse, o pasiektų tos žmonės, kuriems ta pagalba yra reikalinga. Taigi, ką galėtumėt mums pasakyti, kokiu pastangu E, kiek stengiasi ES bendarbiauti su jungtinėmis tautomis šiuo klausimu. Labai ačiū taip pat ponui Blasi, taip kaip ir ponas Pejon. Norėjau paklausyti dėl finansų sandorių. Europos Sąjungos šalis prisėmė įsipareigojimus, taip pat ir Ispanija prisėmė įsipareigojimus, tačiau uh, Kokios dar tarptautinės bendruomenės šalis remia tą finansavimo pasiūlymą? Kitas dalykas - inovatyvus finansavimas. Jo labai reikia pinigų konsolidavimo padėties atžvilgių. Kas dar pritarė tokiam finansavimui? Be to, kaip plėtosis darbo tvarkė po 2015 metų, ko tikimasi iš viršūnių susitikimo New York'e? E, šiemet. Kaip nustatyti darbo atvarkę po 2015 metų? Ko dar trūksta? Ačiū. Ponas Panseri. Labai ačiū ir labai ačiū, kad atvykote į mūsų posėdėje. posėdį. Jūs iš tikrųjų labai aiškiai pristatėte savo veiklą ir labai svarbu, kad ta veikla būtų vykdoma visai tumančių pagrindų. Turiu porą klausimų jums. Manau, kad puikiai žinote, jog tam, kad įspręstume jūsų minėtas problemas, pirmiausia, turime pašalinti šių problemų priežastis. Kitaip ši veikla niekada nesibaigs. O man labai dažnai susidaro įspūdis, kad jungtinių tautų dešinioji ranka nežino, ką daro kairioji. Ir tai labai svarbus aspektas, jeigu pažvelgtume į e, jungtinių tautų veiklą humanitarnės rytyje, tačiau dar yra politinė jungtinių tautų veikla ir jos e, glaudžiai susiję. Tai esminis dalykas, nes atrodo, kad dabar gyvatė ryja savo uodegą. Kaip e, pagerinti padėtį? Ir antras dalykas - bendradarbiavimo politika. Pažvelgime į Afriką. Jūs geriau negu bet kas kitas žinote, kad tai labai prieštaringas regionas. Jung... Europos Sąjungai taip pat sunku ten vykdyti savo politiką, nes šalis vienas su kita konkuruoja. Pavyzdžiui, Kinija taip pat Afrikoje vaidina labai svarbų vaidmenį. Kaip bendradarbiavimas ir parama, kurią teikia jungtinės tautos, gali pagerinti patį regione, nes yra sąsaja mm, tarp demokratijos ir padėties regione. Kitaip viską kontroliuoja totalitariniai režimai Taigi, kaip galima sujungti abis rytis, kad jungtinių tautų ir ES veikla sėtųsi tarpusavyje ir sėtųsi per tuos projektus, kuriuos jūs plėtojate. Taigi, tokie aspektai. Ponas Žuvin, dėkuoju pirmininkė generalinio sekretoriaus pavaduotojų. Visų pirma, norėčiau Jums padėkoti už Jūsų pasisakymą, kuris parodo, kad mes susidurėme su dviem skubiais klausimais. Pirma yra moralinis klausimas neįmanoma leisti, kad viena pasaulio pusė turtėtų, o kita vis skurdėtų. Taigi tai yra moralinis skubos klausimas. Tačiau turime pagalvoti ir apie savo pačių interesus, nes dabartinis migracijos daromas spaudimas tikrai yra per didelis. Tai taip pat yra ir politinis klausimas. Todėl E, inovatyvus finansavimas galėtų leisti išspręsti ir moralinį klausimą, ir pačių valstybių, ES valstybių narių interesus užtikrinti. Aš turiu vieną paprastą, gal šiek tiek naivų klausimą, tačiau jūs, generalinis sekretoriau, žinote Europos parlamento įgaliojimus, žinote, kokie jie yra, kokie jie galėtų būti. Ir aš turiu omenyje, kad e, Europos parlamentas yra šiek tiek izoliuotas ir kartais beveik neįmanoma jam vienam kažką, kokią nors politiką įvykdyti. Ir man atrodo, kad šiame kontekste E, norėčiau paklausti, ar galėtumėte konkrečiai nurodyti kokią nors sritį, kaip galėtų padėti jums iš savo veikloje Europos parlamentas? Labai ačiū. Aš pats užduosiu paskutinį klausimą. Galbūt galėtumėt e, pateikti man pavyzdį e, atsakydamas į klausimą, kokiame dabar lygyje esame vykdydami tą tvaraus vystimosi planą. Be to, kitas klausimas būtų, kaip turėtume veikti, kad tas mūsų veikla turėtų realų poveikį. Dėkoju visiems už jūsų klausimus, kadangi nėra nebuvo nei vieno pasisakiusio, kuris nebūtų palietęs svarbaus elemento. Pirmiausia, reikia suprasti, kad yra trys e, globalizacijos. Ekonomikos globalizacija, kuri vyksta jau ilgą laiką, kuri šiandien e, yra pasiekusi viršūnę. Paskui yra komunikacijų globalizacija, ją visiškai pakeitė internetas. Ir trečiosios trūksta, tai yra solidarumo globalizacija, kurios dar neturime. Ekonomikos e, globalizacija įvykdė verslininkai, kurie yra globalūs. E, verslininkai ne, nenori apsiriboti Ispaniją ir Prancūziją, jie nori veikti visame pasaulyje. Komunikacijų globalizacija taip pat įvykdė verslas. Deja, solidarumas nerūpi vien tik verslininkams, jis turi rūpėti ir politikams, bet dėja, politika yra pernelyg e, vietos lygmens. Politika dažniausiai rūpinasi rinkimais po keliarių metų. E, mes, žinoma, labai aukštomis frazės kalbame tam, kad laimėtume rinkimus Mes turime pagalvoti, mes kaip politikai turime pagalvoti apie 20-30 metų nuo dabar. Šiandien informacija e, rodo, kad pasaulyje yra 16 procentų daugiau milijonierių. Taigi tas, e, ta atskirtis tarp skurdžiai gyvenančių ir turtuolių vis didėja. Pone Lemarija kalbėjo apie darbą Afrikoje. Reikia dirbti. Ne, mes dirbame ne tik Afrikoje, mes dirbame visose šalise, kurios yra skurdžios ir kenčia nuo tuberkuliozės ir AIDS. 98 procentai vaikų su AIDS gyvena Afrikoje dauguma nešių moterų taip pat gyvena Afrikoje. 80 procentų malerijos atvejų yra Afrikoje, taigi dėl to turime kalbėti ir veikti daugiausia Afrikoje. Pone Melio Marijai taip pat e, uždavė klausimą, kaip ir kitas parlamentaras, apie karo problema. Ponas Adžiungodžių ir Aliomary sakė, kad na štai kalbate apie badą, apie vandenį, apie sveikatą ir švietimą, sakote, kad dėl to žmonės bėga, bet iš tikrųjų jie bėga nuo karo. Aš tiesiog noriu pasakyti ir patikinti jūs, kad didžiulis skurdas visada, visada turi pasiekmes. Ir visada tas pačias, visada išprovokuoja smurtą, konfliktus ir karą. Kai kas nors kenčia nuo didžiulio skurdo, kai žmonės gyvena skurdė, iš karto kyla konfliktai. Taigi, yra sąsaja, proporcingas ryšys, akivaizdus ryšys tarp didžiulio skurdo, kraštutinio skurdo ir smurto protrukių. Dažnai sakome, Ir drąsų žmonės sako, kad, kad išgydytume malariją, tuberkuliozę ir AIDS, mes e, skirsime milijardus dolerių ar eurų toms vietovėms. Bet e, kai skurdžioje šalyje moteris gimdo, ji žino, kad reikia, jai reikės pagimdyti aštuonis, kad keturi išgyventų nes vaikų mirtingumas yra toks didelis. Ir kai pagerės ekonominė šalies situacija, kaip kad įvyko Marokė, Alžyrė, Tunise, e, kai tada sumažės gimstančių vaikų skaičius. Ir sumažės kraštinis skurdas, kaip ponas Pijon irgi minėjo, švietimas. Turime kalbėti apie švietimą. Nuo tada, kai bus mokyklos, kai perteiksime vaikams švietimo vertybės, iš karto pasikeis valdymas, kitų suvokimas, pagarba kitiems taip pat pasikeis. Čia turime kalbėti ir apie kultūrą, kuri nėra vienoda, bet turime visur įdėkti pagarbą kitam. Pone Maliu Marija ir ponas Adigožių klausė manęs apie karą, bet taip, žmonės bėga nuo karo, bet karas kyla dėl skurdo, ponia Plenkovič. E, atsakysiu dabar jums. Aš manau, kad Europa daro daug. Europos Sąjunga tikrai daug daro skurdžiose šalyse, bet apie tai niekas nežino ir dėl to gaila. Nepakanka tos politikos viešinimo institucijose. Ir galbūt todėl, kad nėra kažkokio išrinkto žmogaus, kuris tai darytų. Dėl to man labai gaila, nes Europos Sąjunga, Europa kartu su JAV daugiausiai pasaulyje aktyviausiai kovoja su skurdu, bet dėja niekas apie tai nežino. Uh, partnerystė yra akivaizdi. Aš norėčiau, kad galėčiau Unit Life, Unit Ed ir Europos institucijų sukurti partnerystę. Kodėl? Todėl, kad mes jau kai ką padarėme, tarp, galbūt tai yra vienintelis kartas žmogaus, žmonijos istorijoje. Šiandien milijardai žmonių E, negali mėgautis medicinos pažangos teikiama nauda. Vieni gali, kiti negali. Kodėl? Todėl, kad vaistai e, ir išrasti vaistai turtingose šalyse saugomi patentų dešimtmečiais ir kiti milijardai žmonių miršta, nes negauna tų vaistų. Kalbant apie AIDS, mes įdėgiame sistemą kuri vadinasi patentų bendruomenė ir pagal ją pirmą kartą istorijoje leidžiama, kad skurdiesiems žmonėms galima būtų taikyti tą patį gydimą kaip ir turtingiams už žymiai mažesnę kainą. Tai vadinasi Medicines Patent Pool. E, apie tai galima pasiskaityti internete. Taigi šios sistemos dėka skurdžiai gyvenantys žmonės gali mėgautis tuo pačiu gydimu nuo AIDS. Taigi, poniam Plenkovič, ES tikrai turi ką pasakyti. Argi e, š, galima nusip... Vaistai turi būti kaip šitas švarkas, kurį aš galiu nusipirkti brangiau, bet ir pigiau bet dėl to aš nenumirsiu, bet e, vaistai, jeigu jie saugomi patentų ir yra labai brangus, aš galiu ir nu-, numirti jų negalėdamas įsigyti kai, jeigu pažvelgsite į naujausius vaistus nuo hepatito C, mili, tūkstančius dolerių, beveik šimtą tūkstančių dolerių reikia sumokėti, kad išgydytumėte vieną pacientą. Ir tarptautinė bendruomenė privalo spręsti šią problemą kaip galima greičiau. Žinoma, kad yra biržos, yra finansiniai interesai, žinoma. Tačiau mes esame politikai, mes turime būti aukščiau viso to. Taip pat buvo kalbama apie, keli kolegos klausė apie finansinių sandorių mokestį. Tai yra mūsų kartos klausimas. Ne visos kartos klausimas. Ne. Ne, ne, netrodo, kad 0,01 procentas nuo kiekvieno sandorio pakeis pasaulį. Bet jeigu nuo kiekvieno dolerio, nu, nuo kiekvieno finansinio sandorio mes nuskaitytume 0,1 procento, tai 400 milijardų eurų būtų visame pasaulyje surinkta. Pone Pajun, pamatytumėte, prieš 20 metų labai mažai kas norėjo tokio mokesčio, sakėme, kad tai neįmanoma. E, Sakėme, kad vaistų negalime pigiau pardavinėti. Bet dabar sakome, taip, tai įmanoma. Problema yra ta, kad tas, tai įmanoma nacionaliniams biudžetams. Ir tos pačios administracijos, finansų ministerijos e, labai mano, kad tai yra labai gerai, bet jos nori pasilaikyti tuos pinigus. Įvairiose šalise vyksta diskusijos. Prancūzijoje vyriausybė sutiko 30 procentų mm, to mokesčio. Ir tai yra istorinis dalykas. Taigi 30 procentų bus Prancūzijoje skirta vystomai paramai. Kalbant apie Europos šalis, pavyzdžiui, Ispanijoje, Prancūzijoje, buvo nus, Belgijoje taip pat ir kitose šalise buvo nuspręsta pritaikyti tą finansinių sandorių mokestį. Diskusija dėl to vis dar vyks. Reikia išsiaiškinti, kaip padaryti spaudimą, kad bent jau 30-50 procentų finansų ministrai skirtų vystomai paramai. Ponas Mėjamon taip pat kalbėjo apie apie situaciją kitose šalise. Tailandė taip pat yra toks mokestis ir Brazilijoje, tačiau jo pajamos skirtos tik tai sveikatai Brazilijoje plėtoti sveikatos paslaugoms. Ponas Mienmon Ponai Mėnon, norėčiau pasakyti, kad 2017 bus ypatingi metai, nes Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje buf, bus pristatyti tvaraus vystimosi tikslai. Ir tai bus tūkstantmečio tikslų pabaiga ir tvarių tūkstantmečio tikslų pradžia. Ir žinoma, pagrysta pagrystas reikalavimas yra tas, kad norint pasiekti tų naujų tikslų reikia numatyti ir inovatyvų finansavimą. Toliau, kurgi atsiduria visoje šioje e, istorijoje švietimas? Švietimas yra be galo svarbi tema. Kodėl sudėtinga įdėkti inovatyvų finansavimą švietimui, o, o lengvą sveikatai. Todėl, kad kai sakau, kad 8 iš 10 vaikų gydome nuo AIDS visame pasaulyje iš tų lėšų, tai galima įvertinti. O kalbant apie švietimą, labai sudėtinga viską apskaičiuoti ir pateikti skaičiais. Ponas Epitidėjos E, klausė apie geresnę valdyseną besivystančiose šalise. Vėlgi tai susiveda į švietimą. Ponas Panzeri klausia, kad jungtinės tautos kartais elgesi padrikais, kad viena ranka nežino, ką daro kita, bet jungtinės tautos yra vienyje visas pasaulio šalis. Ir ypač tas, kurios priklauso saugumo tarybai. Ir Mes visada sakome kad savo vadovams, kad ne, tegul jūsų kairė ranka nedaro to, ko, ką daro dešinė. Mes jiems sakome tą patį. Kinija taip skiria pinigų dvišaliais pagrindais, Europos Sąjunga to dabar negali daryti. Šiandieną mes turėtume daug labiau komunikuoti apie pinigus, kuriuos skiriame skurdžiausiams šalims ir Baigdamas atsakysiu į du paskutinius klausimus. Pone pirmininkė, kiek šiandien 536 e, milijardai eurų kasmet skiriama vystamai paramai, 50 milijardų yra skiriama švietimui. Šiandieną tik tiek skiriame milijardams žmonių. Klimato kaitai 5 milijardai per metus. Net nepasiekėme 10 milijardų. O greitai vyks Paryžiaus konferencija. Ponas Žiuvan taip pat kai ką pasakė. Ką galėčiau pasakyti dar būdamas čia pas jūs, galiu pasakyti, kad jūsų atstovaujami europiečiai nori, kad jūs kryptumėtės į visus pasaulio vadovus ir pasakytumėte, kad likus keliom dienom iki tarptautinės Paryžiaus klimato konferencijos, kelioms dienoms prieš jungtinių tautų generalinį asamblėjį vykstant, kur bus pristatyti nauji tūkstantmečio tikslai galite pasakyti, kad vienintelė galimybė išvengti pasaulinio karo šiame amžiuje yra sur numatyti mikroskopinę solidarumo įmoką, skatinant ekonominę veiklą pasaulyje. Ir inovatyvus finansavimas yra vienintelis sprendimas. Ačiū, ponai Blasi. Ačiū pastebėjome, kad iš tikrųjų jungtinių tautų daug kur trūksta, e, jų veiklos daug kur trūksta. Labai ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. O dabar perikime prie kito darbo atvarkės punkto e, dėl Europos saugumo strategijos ir perduosiu žodį savo kolegai. Savo kolegai, ponė Plenkovičiai. Okay, dear colleagues, let us continue our deliberation. Kolegos, tęskime savo darbą užsienio reikalų komiteto posėdyje. Svarsime devintą darbo atvarkės klausimą. Ar reikia naujos Europos saugumo strategijos, pokyčiai ir poveikis pasaulinėje saugumo aplinkoje Šis klausimas vartomas kartu saugumo ir gynybos pakomitečių. Jiem atstovauja ponas Kan, taip pat Jan Enkovič. Jis yra Stokholmo tarptautinio saugumo komiteto narys ir savo aplankose rasite tyrimą kurį atliko Cipri ir Chatham House London bei Paryžiaus strateginių tyrimų fondas. Manau, kad e, šis dokumentas pateiktas kaip tik laiku. Birželio mėnesį Federika Mogherini tarybai pristatys savo dokumentą dėl pas, pokyčių pasaulinėje aplinkoje. Uh, Europos saugumo strategija buvo parengta 2003 metais, 2008 metais ji buvo peržiūrėta, o paskui tarybos lygmenį vyko diskusijos, kaip e, kovoti su iššūkiais e, naujojoje pasaulinėje struktūroje. Na, dokumentas išsamus, daroma nuoroda į vairiausią akademinę literatūrą bei kitas publikacijas susijusias su saugumo strategija. Mano nuomonė, šis dokumentas pateikia mums e, daug naudingų patarimų tiek dėl metodologijos, tiek dėl laikotarpių, taip pat dėl esminių klausimų. Ir manau, kad šis dokumentas bus naudingas e, Europos Sąjungai minimos e, naujos grėsmės, kibernetinės grėsmės, terorizmas, taip pat Rusijos agresyvi politika kaiminių atžvilgių. Tam tikri elementai tikrai yra labai svarbus ir į juos būsimoje strategijoje reikės atsižvelgti. Be to, reikia taip pat pagalvoti ir apie Europos parlamento vaidmenį. Mes, žinoma, saugumo strategiją įtraukėme į praktiškai visus klausimus, kuriuos svarstėme pastarosiomis savaitėmis, o šiandien šis klausimas yra išskirtas atskirai ir tai susiję ir su bendros gynybos ir saugumo politikos ataskaita, kurią pristatė ponas Brok ir taip pat matau, kad kad e, taryba siūlo naują požiūrį, tokį suderintą požiūrį. O dabar suteiksiu žodį ponui Kan, kad jis galėtų sėdė vardu tarti keletą žodžių. Paskui kiti kalbėtojai. Ačiū. Ponas Antony, mm, saugumo ir gynybos pakomitečio e, vardu noriu Jums padėkoti ir mums tikrai aktualu apsikeisti nuomonėmis dėl Europos saugumo strategijos. Kai 2015 metais e, taryba paprašė Frederiką Morgerinį parengti ataskaitą, kurią ji jau netrukus pristatys. Niekas net neįsivaizdavo, kaip smarkiai pasaulis pasikeis per keletą mėnesių. Jau net neminėsiu uh, ES ir pasaulyje siūčiančių krizių. Tie įvykiai ir reakcija juos arba reakcijos juos nebuvimas e, gali pakirsti pasaulio tvarką. Dėl to būtina labai gerai apmastyti savo veiksmus institucinių lygmenių. Ir mes, žinoma, bendradarbiausime su vyriausiai galiotinė Morgerinė ir su tarptautinė bendruomenė. E, krizės mums priminė, kokia svarbi yra gynyba ir koks svarbus yra saugumas. Reikia užtikrinti, kad ES valstybės gali atsakyti bet kokį naują saugumo iššūkį tiek į vidaus saugumo iššūkius, tiek išorės saugumo iššūkius. Žinoma, mes e, labai daug dėmesio skiriame šiems klausimams ir pasistengsime kiek įmanoma daugiau prisidėti prie jų diskusijos. ES strategija saugumo strategiją reikia peržiūrėti atsižvelgiant į ES vaidmenį pasaulyje ir į jos poveikį. ES gali pasinaudoti įvairiausiamis priemonėmis - krizių valdymų, e, pagalba trečiosiamis šalims. ES turi įvairiausių kitų gerų priemonių, tačiau be strateginio požiūrio tos priemonės negali būti iki galo veiksmingos. Taigi labai ačiū ir dabar. Uh tikėsiuosi išgirsti kitų kandidatų nuomonę. Ačiū ponui Kanui, o dabar žodis ponui Antoni, jis dirba Stokholme ir žinoma, jis kalbės visų trijų institucijų vardu. Tos institucijos padėjo parengti minėtą tyrimą. 15 minučių kalbėtojai. Na, visų pirma, labai ačiū už galimybę dalyvauti rengiant šį tyrimą. Tai buvo tikrai labai įdomi užduotis visiems tyrimą rengusiems institutams. Ir taip pat labai džiaugiuosi, kad mane pakvietėte į jūsų posėdį ir paprašėte pristatyti rezultatus. Nepaba... Nepasakosiu apie patį dokumentą. Jis apima daugiau negu šimtą puslapių ir jos antraukos pateikti čia neįmanoma. Paminėsiu keletą pagrindinių elementų pradėdami renkti dokumentą mes svarstėme, ar pakankamai pagrysta renkti naują strategiją. Jeigu pažvelgtume į 2003 metų strategiją ir peržiūrėtume 2008 strategiją, mm, pamatytumėt, kad tai vis dar yra naudingi ir aktualūs dokumentai. Tačiau pradėjome galvoti apie tinkamiausią S vaidmenį pasaulyje Ir galbūt tinkamiausia šią, šį vaidmenį išreikšti būtų per naują ES strate, saugumo strategiją. Visų pirma, pasaulinė saugumo aplinka nuo 2003 metų labai pasikeitė. Ir remiantis tuo, kas vyksta, ypač artimiausioje e kaiminystėje, pastebime, kad saugumas jau nebėra savaime suprantamas ir kad negalima numatyti visų saugumo grėsmių. Ir dėja manome, kad saugumo iššūkiai ir šios krizės nėra normalus dalykas. Tai jokių būdų nėra įprasta mums, tačiau turime į tai kažkaip reaguoti ir dėl to reikia parengti naują požiūrį. Be to, pati ES smarkiai pasikeitė. E, buvo institucinių ir teisinių pokyčių, ES taip pat išsiplėtė, prie jos prisijungė naujos narės ir tai labai pakeitė pačią sąjungą. Be to, finansinė krizė lėmė diskusiją apie ambicijų mažinimą ypač užsienio politikos bei saugumo ir gynybos ambicijų mažinimą. Taigi visi šie veiksniai lemia naują diskusiją, naują strategijos rengimą. Jeigu pažvelgtume į antrąjį tyrimo skirsnį, kur kalbam apie grėsmės, tai gana ilgas skirsnis, negaliu jo išsamei pristatyti, tačiau galiu pasakyti, kad mes išskyrėme įvairaus tipo grėsmės, tiesioginės grėsmės, mirtini išpoliai, kažkokie svarbus įvykiai, dėl kurių žūsta žmonės arba sunaikinamas turtas ES viduje, taip pat grėsmės gyvenimo būdui, mes e, Tai gali būti tokios netiesioginės grėsmės kaip socialinės sanglaudos žlugimas, ekonomikos pažeidimas, taip pat organizuoto nusikalstamumo atstovų įsiskverbimas į visuomenę, tokio pobūdžio grėsmės. Trečio pobūdžio grėsmės yra grėsmės es interesams užsienyje. Kai kurios grėsmės yra tiesioginės, pavyzdžiui, ES piliečių grobinimas konflikto zonose bei pažydžiamosiose zonose, taip pat grėsmė Europos investicijoms privačiame sektorija, tačiau taip pat um, pažangos žlugdymas. Už tą pažangą labai dažnai būna sumokėjusi Europos Sąjunga ir konfliktai labai dažnai sunaikina infrastruktūrą, sunaikina įstatymo viršenybę. Tačiau yra ir kitų veiksnių, pavyzdžiui, e, e, ebola vakarų Afrikoje. Ši lyga per labai trumpą laikotarpį nušlavė beveik dešimtmetį ekonominės pažangos e, vakarų Afrikos šalyse. Na ir galiausiai grėsmė kyla tie ES tikslams. ES labai dažnai pasisako už teisyklėmis paremtą sistemą, taigi taip pat už daugia šalę sistemą. Taigi, jeigu tokia sistema žlugtų arba žlugtų daugia šalis požiūris, tai būtų žalinga ES principams, kurie yra įgyvendinami visur pasaulyje. Na, tai tokio pobūdžio grėsmės dabar yra išskirtinos, tačiau ateityje jos gali keistis. Na ir dar tyrimam nurodoma, kad jeigu pažvelgtume į pokyčius pastaruoju metu, tai pirma grėsmių grupė, tos tiesioginės grėsmės dabar yra kur kas svarbesnės negu, sakykime, praeitą dešimtmetį. Ir tai susiję su mūsų vertinimu e, ir mūsų požiūriu į konfliktų tendencijas. Atrodo, kad pastaruoju metu, pastaraisiais trejais metais įvyko lūžis. Anksčiau konfliktų buvo mažiau, o dabar tendencijos prastėja, nes konfliktų skaičius auga ir konfliktai tampa vis e, praščiau valdomi. Na, galbūt ir pesimistinis požiūris, tačiau pastarųjų trejų metų pokyčiai rodo, kad e, tikrai žengėme ne tą linkmę, neteisingą linkmę pasaulyje. Kitas dalykas - Europos saugumo struktūra. Ja reikia vertinti kartu su taikos operacijomis, pilietinėmis operacijomis, už ES ribų, ypač Afrikoje. Na, per trejus pastarosius metus taikos palaikymo operacijų skaičius išaugo, taigi mūsų ištekliai patiria vis didesnį spaudimą ne tik dėl situacijos ES viduje, bet ir dėl situacijos už ES ribų. Taigi labai svarbu skirti dėmesį pagrindiniams saugumo klausimams nemažai grėsmių, kurias mes nustatėme, turėtų būti vertinamos kaip sisteminės grėsmės. Jos neapsiriboja valstybių sienomis, joms spręsti reikia viešųjų ir privačiųjų institucijų partnerystės ir taip pat e, jos nepatenka į vidaus grėsmės, jos peržengia valstybių sienas, jos peržengia Europos Sąjungos sienas ir jie sunku valdyti. Todėl šios klausimus būtina ir pagrysta yra spręsti ES lygmenių. Jeigu dabar grįž... pereisime prie trečiojo pranešimo, trečiojo tyrimo skirsnio, vėlgi tai ilgas skirsnis ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. Taip vadinami žemai kabantys vaisiai. Tai, ką galima lengvai pasiekti. Tai, ką galima padaryti gana pigiai ir be didelių pastangų, nekeičiant ekonominės ar teisinės aplinkos. Tai būtų galimybės padidinti es veiksmų nuoseklumą ir išnaudoti es turimas priemonės, ypač pažeidžiamuose ir konfliktų kamuojamose vietovėse. Tai būtų bendras planavimas, jungtinės iniciatyvos, taip pat konfliktų tyrimas ir saugumo grėsmių tari, tyrimas. Toks tyrimas turi būti vykdomas visose šalise, ne tik tai konflikto zonos ir pažeidžiamose šalise. Tai jau pastebėjome Ukrainos atveju. Reikia analizuoti situaciją ir uh, šalyse, kuriuose nėra karo. Tokios analizės nereikėjo, pavyzdžiui, 2011 metais. O dabar galime pažiūrėti į ambicingesnius tikslus, ambicingesnius uždavinius, ką galime padaryti. Pirmiausia, pats procesas. E, reikia pagalvoti, kaip sukurti es saugumo strategiją ir kokie bū, turėtų būti jos tikslai. Pagrindiniai tikslai ir darbo metodas paaiškintas e, paskutinėme tyrimo skyriuje. Visų pirma, reikia pristatyti es vaidmenį visuomeniai, tai yra viešosios diplomatijos uždavinys, tačiau taip pat reikia sukurti gairias es veiksmų įgyvendinimui, kad e, e, asmenys dirbantis įvairiose institucijose suprastų, koks turi būti jų indėlis į bendrą tikslą. Taipogi reikia padėti partneriams visame pasaulyje suprasti, kaip jie galėtų geriau bendradarbiauti, siekdami bendrų tikslų. Ir tam, kad pasiektume šių tikslų, reikalingas atviras ir visą apimantis procesas, kuriame dalyvautų es institucijos, plačioji visuomenė ir tarptautiniai partneriai. Taip būtų įmanoma pasiekti geriausią konsensusą. Ir tokia dvasia buvo parengtas ir 2003 dokumentas. Įtraukus procesas toks, kuris mūsų manimų padėtų pasiekti geriausių rezultatų, tikrai nebūtų lengvai valdomas, ypač e, trumpuoju laikotarpiu. Taigi, tam, kad galėtume parengti dokumentą, kuris būtų aktualus ir po dešimt metų. Reikia skirti tam dokumentui tiek laiko, kiek reikia, o ne nustatyti e, tam tikrus terminus, kuriuos paskui sudėtinga įgyveninti ir viską reikia daryti paskubomis. Taigi, jeigu norite parengti gerą dokumentą, skirkite tam pakankamai laiko. Uh, Be to reikia atsižvelgti į trumpalaikę perspektyvą ir grėsmės, o taip pat į ilgalaikę perspektyvą, ne tik į dabartinius prioritetus. Mes suprantame, kad Europa patirs įvairiausių sukretimų besikeičiančiame pasaulyje ir nenuspėjamame pasaulyje. Todėl kadangi žinome, kad tų sukretimų bus, tačiau nežinome, kokie jie bus ir kur jie bus. Vienas iš svarbiausių elementų strategijoje yra atsparumo kūrimas, kai reikia mokytis prisitaikyti prie netikėtų įvykių ir valdyti tų įvykių poveikį ES piliečiams ir jų gyvenimo būdui. Be to, reikia suprasti, kad ES nepasitrauks iš pasaulinės politikos, tačiau reikia pažiūrėti, kur Europos poveikis gali būti konstruktyviausias ir koks įsikišimas e, turi prasmės ir turės patį geriausią poveikį, nes Europa negali išspręsti uh, visų problemų kiekvienoje pasaulio šalyje. Galiausiai reiktų išskirti tas rytis, kur ES gali prisidėti ypatingų būdų, nuveikdama tai, ko negali padaryti niekas kitas. Viena iš tų sričių yra sąsaja tarp saugumo ir vystimosi. ES tą sąsąją puikiai supranta ir vaidina vadovaujantį vaidmenį, plėtodama ir suvokdama sąsąją tarp saugumo ir vystimosi. ES labai daug prisideda prie pasaulinės diskusijos šiuo klausimu ir taip pat e, labai daug daro šioje srityje. Kiti esminiai elementai - partnerysčių vertinimas. Na, čia tyrimą rengia asmenys ne visuomet sutarė, kaip tas partnerystės turėtų veikti. Žinoma, būtina dirbti su partneriais, tačiau reikia aiškiai suvokti, kas yra ta strateginė partnerystė. Uh, Pavyzdžiui, su JAF mūsų santykis yra labai glaudus ir nepaisant, ar mes tą santykį vadinsime strateginę partnerystę ar ne, jis atitinka visus strateginės partnerystės kriterijus. Kitas atvejis, e, tai yra stabilus nuolatinis partneris, e, e, su kuriuo dirbama, tačiau neaišku, kokiagi tos partnerystės esmė. E, ir dauguma Azijos šalių patenka į šią kategoriją. Tai būtų Kinija, Indija, Pietų Koreja. Kiek tokios strateginės, strateginės partnerystės yra prasmingos? Ir galiausiai yra šalis, e, e, su kuriomis mes sakome, kad e, yra strateginė partnerystė, tačiau galbūt tai visiškai netinkama partnerystė, pavyzdžiui, Rusija. Na, Taigi būtina apibrėžti, kas yra strateginė partnerystė ir kokius elementus jie apima. Antras dalykas e, - regioniniai saugumo iššūkiai. Iš tyrimo matome, kad e, nors ES turi žaisti pagal pasaulinės taisyklės, e, yra labai aktualių iššūkių mūsų artimiausioje kaiminystėje, kuriuos reikia skubiai spręsti. Taigi, ši veikla yra būtina. Ir galiausiai kryžminiai iššūkiai, įvairiapusiai iššūkiai. Es turi išlikti atvira, turi e, dalyvauti pasaulinėje politikoje, tačiau čia atsiranda ir pažeidžiamumas, nes labai dažnai tai, ką mes skatina, nesvarbu ar tai būtų mm, žmonių mm, gerovės kūrimas, ar finansavimas, ar kiti klausimai mm, taip pat yra pažeidžiami, nes tais pačiais kanalais gali pasinaudoti ir piktavaliai asmenys, pavyzdžiui, teroristai. Be to, ES turi ne tik tai savo saugumą užtikrinti, bet ir spręsti pasaulinius saugumo klausimus. Taigi tokie esminiai dalykai šiame tyrime, šis tyrimas, kaip jau minėjau, beveik šimtą puslapių apima, taigi jums patiems gal ir sunku bus išskirti pagrindinius elementus. Ačiū panai Antony, turime dar laiko Uh, visiems kolegams pasisakyti, 45 dar minutės mums liko, e, septyni kalbėtojai yra mano šalis e, sąraše, taigi aš manau, kad e, po tris minutės galiu kiekvienam skirti, kad ponas Antoni vėliau galėtų atsakyti. Pone Kalnietė. Uh, thank you. Dėkoju už tokį išsamų pranešimą. Uh, Aš manau, kad šis pranešimas yra geras pagrindas mūsų išorės veiksmų tarnybai ir komisarai Mogheriniai, kuriant naująją saugumo strategiją Europai. Norėčiau išsakyti kelis pastebėjimus. Pirma, pastaba yra susijusi su mūsų kaimynais. Mano galva, svarbu, kad mes nevengtume pagrindinio klausimo, į kurį turime atsakyti, o būtent kokių santykių tikimės iš savo kaimynų ateityje. Ir dabar perėsiu prie latvių kalbos. Dabar trys iš kaiminių šalių pasirašė su mumis asociacijos sutartis. Mm. O tai parodo tam tikrą santykių kokybę, kalbant apie ekonominę sritį. Tačiau manau, kad savo kaimynams turėtume pasiūlyti tokį bendradarbiavimą, kuris leistų pagerinti saveikumą tarp ES ir kaimininių šalių. Mes to, jeigu mes nepasiruošę to daryti, reikėtų aiškiai tai ir pasakyti. Ir čia aš turiu omenyje praeisę savaitę Strasbūrė vykusi balsavimą dėl Juodosios jūros saugumo strategijos. Ten 16 straipsnėje nenorėjome, kad būtų paminėtas bendradarbiavimas tarp NATO šalių iš vienos pusės ir Gruzijos ir Moldovos ir Ukrainos. Manau, kad saugumo bendradarbiavimas Europos Sąjunga yra labai svarbus. Toliau, Gruzija. Gruzija yra gavusi pažadą dėl galimybės prisijungti prie NATO Bukarešto viršūnių susitikime. Į tai reikėtų atsižvelgti. Be to turėtume prioritetinė tvarka išdėstyti e, Europos Sąjungai kylančias grėsmes. Man atrodo, kad toks prioritetų sudėliojimas nebus lengvas, tačiau reikėtų jį traktuoti štai kaip. Pirmiausia, turėtume kalbėti apie kibernetinį saugumą, toliau infrastruktūrą, e, brandolinės jėgainės ir galiausiai terorizmą. Tačiau neturėtume pamiršti ir labai svarbaus aspekto, o būtent propagandos. Kaip galėtume apsaugoti Europos žmonės europiečius nuo masyvių dezinformacijos ir e, smegenų plovimo kampanijų. Dėkoju, Sandrai. Toliau žodis kolegai Balšyčiai. Ačiū, gerbiamas pirmininkantį. Noriu padėkoti tikrai už gana įdomią prezentaciją, tačiau aš norėčiau paminėti du aspektus. Tai pirmiausia, dėl to, kad visiškai nebuvo jūsų, sakykime, įvertinimas tam tikri iššūkiai kurie yra ES viduje. Mes visi labai kalbam apie solidarumą, kuris yra būtinas ir yra mūsų kertinis visų valstybių e, veikimo principas. Tačiau, kaip rodo faktiniai įvykiai, ypatingai balsuojant už vieną ar kitą dokumentą, mes matome, kad šito solidarumo, ne tik tai solidarumo, bet bendrų veikimų ir trūksta. Aš turėjau omenyje ir jūs irgi taip pat nepaminėjote vieną iš pagrindinių faktorių, tai energetikų, energetikos klausimų. E, Prieitą savaitę Strasbūrė buvo nubalsuota prieš e, Europos energetinę saugumo strategiją, kuri iš tikrųjų, manau, vienas buvo iš pagrindinių dokumentų, kuris subalansuoja mūsų ateities veikimo principus. Taip, ir šitame natūralu dokumente buvo tokių nuostatų, kad kai kuriom valstybėm nenaudinga keisti yra šiandieninė situacija, nes jos turi tam tikrą finansinę naudą. Aš turiu omenyje santykius, energetinius santykius su Rusija. Tai yra vienas aspektas. Antras, jūs paminėjote apie ES veiksmų nuseklumą ir kad ES ne visada bus pasaulio veikėja. Tačiau, kaip rodo dabartinė situacija, mus kaldo. Ir jeigu mes iš tikrųjų ateityje neįsiklausysime ne į tą problematiką, kuri yra tarp mūsų ES atskirų valstybių, tai mes galime būti labai susilpninta e, politinė veikėja pasauliniu mastu. Ir ar jums netrodo, kad iš tikrųjų ES e, saugumo strategijoje vis dėlto turėtų būti labai aiškiai šitie aspektai taip pat išnagrinėti. Ir paskutinis klausimas dėl veiksmų nuseklumo. Dar kartą. Mes kiekviena iš valstybių turime tam tikras rinkimų datas. Ir norint įgyvendinti tam tikrus strateginius dalykus, kartais tai yra labai nepopuliaru ir tas mūsų demokratijos principas, kuris privalu, kad jisai būtų, bet ateityje reikėtų jį vertinti ir turėti omenyje, kad tai iš tikrųjų stabdo ne tik tai strateginius, bet ir kai kurios mūsų išorės veiksmus. Ačiū. Thank you very much, Mr. Balčytis. Now I'll give the floor to... Ačiū, panai Balčyčiui, dabar panas Panortin. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Pane Antonė, dėkoju už Jūsų pranešimą. Neturėjau galimybės viso perskaityti, vizavau jį šiek tiek. Taip suprantu, kad jūsų įgaliojimai buvo pasiaiškinti, koks yra ES vaidmuo visose tose sritise. Tai paremta, aišku, poreikiu nustatyti ES vaidmenį vystimosi kontekste ir, aišku, įvertinant įvairius interesus, kurie mm, galbūt egzistuoja kai kuriuose sritise, bet gal ne visuomet. Jūs nekvestionuojate tokių prielaidų iš viso. Tai galvoju, kiek jūs analizavote galimybės tad, gaivinti NATO, jūs užsiminėte NATO, bet ne tame kontekste. Taip pat reakcija į vairias grėsmes, kurias jūs apibūdinote, mm, tai yra mūsų vyriausybių rankose. Aišku, turime dirbti su sąjungininkėmis, reikia galvoti ir apie tos tą bendradarbiavimo per sieną elementą. Bet aišku, kad daugelį tų problemų turi spręsti mūsų vyriausybė. Taigi mano klausimas būtų toks mm, E, jūs kokius santykius jūs čia matytumėte, koks tas papildomumo elementas tose santykiuose būtų sėtinas Europos Sąjungoje. Gal reikėtų galvoti ir apie mm, civilinės ryties įvairias priemonės, pavyzdžiui, vystomą pagalbą ir panašiai. Tačiau kokiu mastu tokių es priemonių, instrumentų panaudojimas realiai tarnautų um, teisingiems tikslams. Pavyzdžiui, aš iš karto galvočiau apie tą didžiulį svertą, kurį ES turėtų turėti Palestinos valdžios atžvilgių, sprendžiant vidurio rytų taikos problemą. Juk mes esame didžiausia finansinė donorė Palestinos e, valdžiai, tačiau panašu, tokių politinių svertų mes visiškai nesinaudojame. Mm, ir nepaėdame rasti sprendimų, taigi kiek ES politika dar užaštrina tą problematiką. Ir aišku, dabar aktualiausias klausimas yra migracija. Uh, kiek um, tos politikos priemonės, kurias propaguoja ES, dar paaština tas problemas, veikiau nei padeda jas spręsti. Na ir kai kalbame apie tikslus, pirmąjį tikslas paminėjote štai tokį, kad reikia mm, propaguoti Europos Sąjungos, skleisti Europos Sąjungos įvaizdį. Uh, O aš būčiau galvojęs, kad pagrindinis tikslas turėtų būti, kaip įveikti pagrindinės grėsmės ir iššūkius, į ką ES turėtų sutelkti ypatingą dėmesį ir dirbti efektyviau. Taip pat norėčiau iš jūsų išgirsti tai, kad turėtumėm raginti savo valstybės narės skirti daugiau gynybai. Ačiū. Please, colleagues, try to be Ačiū kolegos, labai prašau neviršti trijų minučių pasisakymo laiko, nes kitaip ne visi kolegos turės galimybę dalyvauti diskusijose. Hvala lijepa. Ja želim čestitati. Pasradoš. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti prelegentas su šio pranešimu. Europos saugumo strategija strategija turi būti keičiama, to būtinai reikia. Taigi dabar kalbant apie naują strategiją ir klausimas yra toks, ar turėsime gerą naują strategiją. Čia būtina prielaida būtų apibriežti ES santykius NATO kontekste, apibriežti mūsų santykius su uh, Amerikos e, valstybėmis. Ne viskas yra, e, ne viskas yra ES dokumentuose apibriešta, ypač dėl santykių su JAF, e, santykių NATO kontekste. Labai dažnai kalbame apie europinį ramstį NATO, tačiau toks ramstis neegzistuoja. NATO yra tik tai vienas ramstis, tai yra SJAF ramsis ir 21 mažas ramstelis. Tad iliuzija būtų kalbėti apie tvirtą europinį ramstį NATO organizacijoje. Taip pat dar viena problema yra ES papildomumas NATO atžvilgiu. Tai keista, iš tikrųjų matome kad ES valstybės, kai kurios yra NATO narės, jos turi būti papildančios pačios save, tai yra absurdas. Aš noriu paklausti dėl um, ES santykių su JAV. Ir ES padėties e, NATO organizacijoje tikslesnio apibrėžimo pagal naują saugumo strategiją. Ja, vielen Dank. Ähm, Sie sprach. Lösung. Ačiū. Nori... Mes kalbame apie grėsmių scenarius, kalbame organizuo... apie organizuotą nusikalstamumą. Aš manau, kad Tai yra e, vidaus politikos aspektas. Kova su nusikalstamumu yra policijos darbas. Ir man atrodo, čia jau yra peržengta linija. Galvojant apie tą ribą tarp vidaus ir išorės saugumo karinės misijos ir policijos misijos yra suplakamos į krūvą dėl to, kad solidarumo punktas yra skirtingai interpretuojamas. Todėl aš noriu Jums užduoti štai tokį klausimą. Ar Jūsų manimų yra pavojus supainioti policijos ir karinės misijas? Kiek tokia galimybė egzistuoja, kiek Jūsų manimų mm, viskas yra teisingai padarytas išvelgiant į demokratijos reikalavimus. Juk e, labai svarbu yra laikytis teisingų ribų, kad būtų galima išsaugoti demokratiją. Taip pat noriu paklausti dėl kaiminystės politikos. Turi sutelkti dėmesį, kaiminės ir kolegos jau kalbėjo apie tai, Manau, kad naudinga būtų giliau panalizuoti šią sritį ir atsižvelgiant, aišku, į Rusijos visą vaidmenį, logiška yra sutelkti dėmesį čia. Manau, kad kaiminystės valstybėse didesnis militarizavimas yra natūrali išdava. Kaip Jūs galvojate, kokie bus to padariniai? vertinant būtent iš karinės politikos taško. Ir konkrečiau, kaiminystės susitarimuose jeigu mes integruosime, įtrauksime tas valstybės į savo karinės politikos įgyveninimą, ar tai nekels problemų, jeigu jas įtrauksime į mūsų karinės struktūras, Taip pat galvojant apie karinės išlaidas, išlaidas ginkluotėjai. Karinio biudžeto mažėjimas vertinamas kaip grėsmė. Aš nemanau, kad mm, iš, karinės išlaidos labai smarkiai mažėja. Jeigu palygintumėm, pavyzdžiui, praeities laik, pra, kelius praeitus metus, o tai tos išlaidos smarkiai nesumažėjo, bet kaip jūs interpretuotumėt situaciją? Uh, now I give the floor to Mr. Carver, please. Panas Carver. Thank you, Chairman. Um, this... Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, čia eina kalba apie platesnių užmojų saugumo uh, strategiją, kad būtų daugiau ES. Aš esu praeitais metais išrinktas į Europos parlamentą. Man atrodo, kad, kad matome vis daugiau ir daugiau Europos, vis mažiau ir mažiau valstybių valstybių narių. Bet tai yra ironiška, ypač įvertinus referendumo kampaniją mano valstybėje, Junktinė karalystė. Mes turime visą, matome, kokia yra nuomonė visose valstybėse narėse, matome, kad tai, kad yra vis daugiau ir daugiau ES, tai yra negerai. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę į kolegos klausimus dėl NATO visų tų ramščių, ypač Europos ramščio. Iš tikrųjų, NATO neturi ramščių, tiesiog tai yra suverenios valstybės, kurios laikosi penktos straipsnio doktrinos ir aišku, NATO narys turi galimybę pačios spręsti, į, į kuriuos konfliktus įsitraukti, kuriuos padėti išspręsti. Taigi aš, aš galvoju, plėtojant strateginę Europos politiką šioje srityje, aš pasisakyčiau už tai, kad būtų daugiau valstybių, valstybių indėlio, o ne Europos Sąjungos būtų daugiau. Tu ne? Tu nekelam. Chairman, Ačiū pirmininkė. Man atrodo, tai labai svarbi analizė, ypač vertinus tai, kad praėjo 12 metų nuo paskutinės saugumo strategijos, kurioje buvo pasakyta, kaip jūs ir citavote, kad Europa nebuvo tokia, kaip niekad yra klestinti, saugi, per, da, Prieš 12 metų tai buvo, tačiau dabar tarptautinė tvarka yra e, greunama, kai kur visai žlugusi. Ir aišku, mums reikia strateginės vizijos dabar kaip niekad anksčiau. Galvojant apie reagavimą šią naują situaciją, tikrai pasigendame vienybės. Mane kiek neramina tie pasiūlymai, kuriuos jūs pristatėte, ypač 44 puslapyje, kaip sureaguoti į naująją Rusiją. Sakoma taip, e, Rusijos intensyvesnė politika, agresyvesnė politika kelia problemų, grėsmių ir nauja strategija turi uh, suprasti tą strateginę viziją, kurią pristato Rusija ir kovų, kovų prieš pasakyti jai savo strateginę viziją. Na, man atrodo, tai yra toks teorinis gal pasiūlymas, bet aš abejoju, ar jis turi kokios praktinės vertės. Tačiau bandome sureaguoti Į tai bandėme tai sureaguoti ir praeitos savaitės rezoliuciją dėl ES ir Rusijos santykių. Aš labai vertinu partnerystės, kurių mums labai reikia. Mums reikia geresnių apibrėžimų, ką turime galvoje, kai kalbame apie partnerystės, ypač kai eina kalba apie kibernetinės technologijas, grėsmės, strateginį infrastruktūrai ir taip toliau šiaip mm, pristatymas tikrai tikinantis ir nuodugnus, bet aišku reikia paminėti tai, kad mums reikia glaudesnio bendradarbiavimo su NATO. Na ir dar vienas dalykas, kas būtų kvestionuotinė iš mano požiūrio taško, tai ta dalis dėl Irano. Negaliu sutikti su išvadomis, kad vis tik dėrybos pakeitė situaciją ir dėl to brandoliniai tyrimai ir vystimo programos buvo išaldytos. Tikrai taip nėra, kaip matome, ir mes matome dar neišspręstą situaciją, jokių galimybių realiai kontroliuoti, kas vyksta Irano viduje. Kolegijai Boris. Boris Zolitė. Two remarks. The one is about the strategic partnership. Aš turiu dvi pastabas dėl strateginės partnerystės. Sveikinu tai, kad um, ponas Antoni e, mini strateginės partnerystės problematiką. Man atrodo, po tos visos patirties, nelabai pozityvios patirties su Putino ekspansionistinė politika, mes turime iš naujo įvertinti visą tą problematiką. Man atrodo, kad tai yra labai svarbi problema nes galvojant apie strateginę partnerystę į tą savoką, mes turime sudėti savo idėjas, vertybės ir tikslus. Tai nėra vien teorinė kategorija, tai yra tai, ką mes galime įgyvendinti su realiomis priemonėmis ir realiais tikslais. Todėl manau, turime mm, Europos Sąjungos strateginėje partnerystėje sutelkti dėmesį nei tas valstybės, kurios galbūt turi ne tas pačias vertybės, bet kurios gali pri, perimti jas ir skleisti e, tas idėjas pagal ES geopolitinius interesus. Pavyzdžiui, aš minėčiau Afriką žemiau Saharos, į tai pietus nuo Saharos tikrai labai svarbu pasiekti tą regioną ir integruoti kitas Pietų Afrikos valstybės. Tačiau, ta prasme, mes turime pasirinkti valstybės iš Šiaurės Afrikos, iš Centrinės Amerikos, Pietų Amerikos. Mes, nes mums reikia atnaujinti strateginės partnerystės savoką. Ir antras dalykas yra bendradarbiavimas su JAV. reikia, mes tai laikome kaip savame suprantamą dalyką, tačiau tai nėra savame suprantamas dalykas. Mums reikia europinės savo strategijos dėl bendarbiavimo su JAV kaip su labai svarbiu globaliu tarptautinės arenos veikėjų. Ir aš pritariu tiem kolegoms, kurie pasakė, kad taip turime NATO e, kaip vieno ramščio organizaciją ir tas yra tiesa Štai dabar tos kaiminės valstybės, kurios, turi, kurios yra Rusijos kaiminės, Baltijos valstybės, pavyzdžiui, rytų valstybės, kurios prašo pagalbos, kurios prašo mm, iš JAF karių ar įrangos, jie, jos kreipiasi ne Jungtinė karalystė ar Prancūzija, net ne į Europos Sąjungą. Ir tai rodo, kad tai yra didžiulis strateginis iššūkis mums. Mes turime iš naujo permastyti savo poziciją, savo situaciją, kuris susiformavo dėl santykių su Rusija. Ačiū ponai Zala, dabar kolega Jurek. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję za e, pracę, którą państwo wykonali. Dziękuję. Bo one są zupełnie kluczowe Labai noriu padėkoti už visus pristatytus klausimus. Jie tikrai labai svarbus dėl ES atsakomybės saugumo srityje. Tai visų pirma priklauso nuo solidarumo, ES šalių solidarumo su kitomis šalimis. Ir taip pat matome, kad e, suverenumo trūkumas ir teritoriniai veiksmai yra spręstini klausimai. Reiktų pažvelgti į tų šalių realybę, o ne vaidinti kažkokiame tolimame teatre ir kurti karinės bei kitokias iniciatyvas patvirtinančias mūsų buvimą. Viskas priklauso nuo ES veiksmų ir su jais susijusių elementų. Uh, E, kiekvienas karo Ukrainoje mėnesis mažina mūsų saugumą, nes e, kiekvienas papildomas įtampos mėnuo ar papildomi kariniai veiksmai parodo, kad 21 e, amžiuje jėgos pagalba galima vykdyti politiką. Ir tai yra didžiausia grėsmė Europos Sąjungai e, artimiausioje ateityje, jeigu pažvelgtume į Rusijos veiksmus ir įsivaizduokite, jeigu tie veiksmai būtų nukreipti prieš NATO narę, kaip mes turėtume reaguoti. Arba turėtume skelbti karą, arba jeigu ne, tiesiog kvestionuotume savo pagrindinius saugumo principus. Čia svarbu ne tik tai suvokti, kad yra konfliktai, abipusiai konfliktai, religiniai, kariniai, kitokie konfliktai. Reikia suvokti ir tai, kad valstybės ar politinės jėgos gali taip pat kelti iššūkį kitoms valstybės dėl to, kad jos yra agresyvios. Ir vienas iš pagrindinių iššūkių yra stabilizuoti padėtį. Dar vieną dalyką norėjau paminėti jei artimiausiamis savaitėmis susitursime su didžiulę riziką. Jeigu, sakykime, paštrės situacija Ukrainoje, paštrės Rusijos agresija, kaip mes reaguosime į tokį regioninį iššūkį? Ir to klausiu dėl to, kad vienas iš esminių politikos elementų yra užbėgti įvykiams už akių ir parengti atsaką. Nereikia laukti, kol tie įvykiai įvyks ir spręsti dėl savo reakcijos tik tada. Aš manau, kad vakarų reakcija turėtų būti atsiverti Gruzijai ir pasistengti sustiprinti tokių šalių kaip Estija vaidmenį. Reikia pažiūrėti, kokį vaidmenį ir gali suvaidinti NATO, kaip mes galėtume veikti kartu, kaip skirtingos valstybės narės ir Kokiagi būtų ES atsakomybė tokiais atvejais? Ačiū. Ačiū, ponui Jurek. Dabar aš pats užduosiu klausimą. 2008 metų Europos saugumo strategijos vizija žlugo ir taip, iš tikrųjų, taip įvyko ir tą matome visi. Apie tai buvo kalbėta jau Helsinkiai, kaip pripažinome e, Kosovą, reikia išplėsti NATO ir karas atrodo jau yra nebe šaltasis karas, o karštasis karas su realiais konfliktais. Ir aš labai sunerimau išgirdęs pranešimus apie JAV karių dislokavimą Baltijos šalyse, taip pat Lenkijoje ir Rumunijoje. Rusija atsakė, kad paleis raketas dislokuotas Kaliningrade. Ir tos raketos taip pat gali būti ir brandolinės. Taigi vėlgi e, žlunga visa struktūra, kurią mes kūrėme, kad užtikrintume taiką. Taip pat Rusija nori atsakyti išpolių iš oro. Girdime daug propagandos. Aš puikiai žinau, kas yra propaganda. Mes taip pat skleidžiame propagandą. Kasgi ta propaganda būtų. Pavyzdžiui, pranešimus per CNN e, arba e, e, žinios internetu arba ponios Hillary Clinton pareiškimas, taip pat Rusijos propaganda, taip pat hybridiniai karai, ketvirtos kartos karai. Ir nuo ko viskas prasidėjo, kas buvo pirmiausia, višta ar kiaušinis. Bet kokiu atveju aš norėčiau, kad ES būtų labiau ES, labiau Europa, o ne Junktinių Amerikos valstijų klonas, nes kitaip mūsų saugumo strategija tiklai žlugs. Labai ačiū, o dabar panas Kan. Uh... Dėkuoju. Dėkuoju uh, už uh, pranešimą. Ir norėčiau paklausti dviejų klausimų. Viena - terorizmas ir kova su terorizmu. Atrodo, kad čia sakoma, jog sumažėjo tiek išpolių, tiek suėmimų. Ar tas mažėjimas ir toliau tęsis? Ir toliau, ką dar galėtume padaryti, kad greičiau sumažintume šią grėsmę? Antras klausimas yra susijęs su net betiločiais lėktuvais. Žinome, kad mm, juos naudoja kariškiai, taip pat ir civiliai ir jų keliamas pavojus tiek žmonių privatumui, tiek kitiems lėktuvams taip pat yra didelis. Kaip Ar nereikėtų tam tikrų taisyklių numatyti, kaip naudoti šios bepiločius lėktuvus ir kitus skraidimo prietaisus? E, ar negali taip atsitikti, kad ne valstybės veikėjai pradės naudotis šiomis technologijomis ir e, kaip užkirsti kelią neteisėtam ir nepalankiam jų panaudojimui? Dėkoju pono, ka, ponui Kan. Aš taip pat pateiksiu paskutinį klausimą. Jūs neminėjote, daug nekalbėjote apie biudžetą, apie finansavimą. E, mes žinome, kiek 2016-iesiams, pavyzdžiui, bendrai saugumo ir gynybos politikai bus skirta, nes neseniai svarstėme susijusių dokumentą. Kaip jūs traktuojate šį elementą, nes tai yra taip pat susijęs su užsienio politikos patikimumu. Dabar jums skiriama 10-12 minučių, kad atsakytumėte į klausimus. Okay, thank you. Uh, Dėkoju. Aš nepa, nesieksiu atsakyti kiekvieną klausimą atskirai, individualiai, bet pabandysiu uh, su, atsakyti į bendrą klausimų pobūdį, kaip galima išsameu. Galėtume pradėti nuo to, ar pranešime e, kalbama apie daugiau Europos ar mažiau Europos. Iš tikrųjų, pranešime sakoma, kad reikia maksimaliai pasinaudoti veiksmingumu tų, to, tų priemonių, kurios jau buvo įgyvendintos. Ir taip pat apibriežti tas rytis, kur Europos Sąjunga gali mm, suteikti patikimą pridėtinę vertę. Tai tik tiek sakoma pranešime, nieko daugiau. Toliau, santykiai su NATO ir, susijusia, ir susiję klausimai. Galbūt šiek tiek atitolkime. Tai, kas atsitiko per praėjusius metus ar keliarius metus, mes akivaizdžiai pamatėme, kaip tas bendras e, gynybos ir saugumo, bendra gynybos ir saugumo tvarka sukurta po antrojo pasaulio karo susitraukė. E, prireikė keturių mėnesių, kad nuo politinės krizės pereitume prie rimto karinio konflikto e, svarbioje Europos srityje. E, tai, kas buvo laikoma sėkme, pavyzdžiui, e, demilitarizacija, dabar laikoma klaidomis ir silpnybėmis. Taigi pagrindinis klausimas, kaip sugrįžti atgal prie Europos saugumo bendradarbiavimo tvarkos. Tai yra ilgalaikis tikslas, to per 12 mėnesių padaryti nepavyks, nei per 24 nepavyks. Tačiau tam reikia bendrauti su Rusija, kitaip nieko neišeis. Neišeis be Rusijos pasiekti galutinio susitarimų ir rezultato. Aš po sekundės prie šito dar sugrįšiu. Toliau Nors ir pripažįstame, kad Europos saugumo bendradarbiavimo tvarga nebežengia į priekį, kad ji traukiasi. Ir kągi dabar daryti? Akivaizdu, kad NATO yra svarbi Europos saugumo sistemos dalis. Svarbiausia dalis. Tai yra sistema, per kurią mes koordinuojame savo karinius veiksmus transatlantinių pagrindų ir mums to reikės ir ateityje visada. Taigi ne, niekas nebejoja NATO veiksmingumu Europos Sąjungoje, tačiau tai neužkirta kelio Europos Sąjungai ir pačiai plėtoti savo gynybinius pajėgumus ir sprendimai priimti Velso viršūnių susitarime turėtų būti įgyvendinami. Tai akivaizdu, valstybių, vyriausybių vadovai nus taip nusprendė ir dabar mes turime laikytis tų sprendimų. Tačiau to nepakanka. Mes turime iš esmės iš naujo įvertinti transatlantinius ryšius. Europos ben, saugumo bendradarbiavimo tvarka susitraukė, tačiau transatlantinėje bendruomenėje ES valstybės narės, NATO sąjungininkės ir kitos šalis, kurios yra partnerės ir toliau siekia pažangos, siekia sukurti tokią saugumo sistemą, kurios visi tikėjimos. Ir galiausiai Rusijos kolegos galbūt irgi tam pritars. Ir čia pereinu prie kaiminystės klausimo. Žinoma, labai svarbu turėti omenyje dabartinės sąlygas ir kaip jomis galima gyveninti šią kaiminystės politiką. Tačiau apie tai negalima kalbėti nepaisant poveikio santykiams su Rusija. Ir to, ką Rusija gali padaryti, nes Rusija jau pademonstravo, kad turi priemonių, kad sukurtų priešingą istoriją, kad sukurtų komplikacijas. Taigi, kaiminystės politikos plėtojimas neišvengiamai e, labai susijęs su diskusijomis apie santykius su Rusija. Reikia tai traktuoti bendrame kontekste, o ne atskirai. Toliau, e, skirtumas tarp teisės saugos, saugumo problemų ir politinių ir karinių problemų. Taip vadinamojo kietojo saugumo srities. Man atrodo, kad galima pateikti daug pavyzdžių, kurie parodytų, kad teisės saugos kad savoka, jog teisės saugos veiklą galima vykdyti vien tik kaip policinę veiklą, nėra teisinga. Ir čia kibernetinis saugumas gali būti puikus pavyzdys. Mes visi žinome, kokios yra kibernetinės atakos šaknis ir kilmė. Ir jeigu nesukursime atitinkamų partnerysčių, tai negalėsime sukurti ir veiksmingo atsako sistemos. Taip pat e, kai kuriuose valstybėse narėse susiklostė tokia nelabai palanki tendencija, kad e, pradėjo plisti ginkluoti nusikaltimai, kai asmenys e, turi maž, mažą polinkį į smurtą, tačiau įgyja mirtinus ginklus ir juos panaudoja. Tai pasak policijos, yra susijęs su saugumo aplinka, pavyzdžiui, Vakarų Balkanuose, kur vis dar išlieka labai daug karinio tipo ginklų arsenalų. Taip pat kai e, galima teisėtus pusiau automatinius ginklus e, paversti, paversti automatiniais karinio tipo ginklais. E, to, tokių priemonių, pakeičiančių priemonių galima įsigyti internete. Dabar vyksta konfliktai kaimininėse šalise. Ir kaip dėl to, ar išplis ar neišplis ginklai į kaimininės šalis, tai vyksta Ukrainoje, vidurio rytuose, neturėtume būti pernelik sunerime, bet ir taikstytis nederėtų. Tas pats pasakytina ir kalbant apie santykius tarp terorizmo ir kovos su terorizmu. Pranešime bandome pasakyti, kad dabar tiesioginis poveikis yra saliginai mažas. Žinoma, įvykiai e, Kopenhagoje, Paryžiuje tikrai yra tragiški, tačiau žvelgiant iš Europos perspektyvos, jie yra suvaldomi. Ir turime patirti iš 2001 metų, kai šokiruojantis įvykis privertė mus reaguoti taip, kaip dabar žvelgiant į praeitį buvo neproduktyvu. Taigi turime atsižvelgti ir į tai ir Europos perspektyvą. Žinoma, taiksytis negalima, tačiau turime pažvelgti į praeitį ir pasirūpinti, kad nesukurtume tokių reagavimo schemų, kurios būtų pagristos staigia reakcija, šokiruojant įvykį ir, ir ta reakcija, kad ji dar nepridarytų daugiau žalos negu kad naudos. Kai dėl išlaidų, karinių išlaidų, man atrodo, reikia kad visos sąjungininkės įgyventytų savo įsipareigojimus NATO. Tačiau matomas labai aiškus ir tiesioginis ryšys tarp e, pokyčių, karinio investicijų dydžio pokyčio ir artimumo, artimos kaiminystės su Rusija. To Žinome, kad Ukraina labai stipriai padidino savo karinį finansavimą dėl akivaizdžių priežasčių, priež, nepaisant bendros ekonominės būklės šalyje. Taigi, jeigu kalbėtume apie bendrą karinių išlaidų e, ribą, tai sakytume, kad ji yra gana logiška ir stabili įvairiose Europos vietose šalis skirtingai reaguoja, e, priklausomai nuo to, kaip jos suvokia grėsmę. Mano asmeninė nuomonė bėda yra ne su to, kiek pinigų išleidžiame, bet kaip juos išleidžiame. Rusija padidino išlaidas kariniams reikmėms, kasmet tai didina nuo 99 metų ir turbūt ir anksčiau didino. Taigi 15 metų nuolat kasmet realiai didėja Rusijos karinės išlaidos ir pastaraisiais keliariais metais BVP procentais tai yra didžiulis padidėjimas. Po 15 tokio didinimo metų dabar Rusijos karinės išlaidos prilyksta bendroms Prancūzijos ir Vokietijos išlaidoms. Taip pat jie dabar kuria naujas brandolinės galės, strateginės ir nestrateginės, taip pat vykdo įvairias operacijas. Taigi, mes irgi daug išleidžiame gynybai, bet mes tas išlaidas panaudojame neprotingai. Dėkoju. Jeigu nebūtų daugiau pastabų, norėčiau padėkoti už studijos pristatymą. Taip pat padėkokite ir kolegoms iš e, Londono ir Paryžiaus institutų. E, pasisakymas buvo labai naudingas ir puikiai įžanga kitos savaitės AFET posėdžiui, kur pas mus atvyks vyriausiai galiotinė Mogerinį ir pristatys savo pranešimų Europos vadovų tarybai planą dėl Europos saugumo strategijos. Mes visi suvokiame, kad aplinka nuo 2003-2008 metų pasikeitė dramatiškai ir reikia naujo atsako. Ir tame šimtame puslapyje jūs mums, jūs, jūs mums pateikėte tam tikrų įžvalgų. Ir dabar baigiame posėdį. Priminsiu, kad sėdė turės posėdį po pietų ir kartu su mano delegacija e, santykiams su Ukraina mes kalbėsime apie Minsko susitarimo įgyvendinimą. Kas norite, prašome atvykti.